Right, um... Gerbiami kolegos, pradėsime komiteto posėdį. Pirmoji mūsų darbo tvarkės tema yra darbo tvarkės patvirtinimas. Ar galėčiau laikyti, kad darbo tvarkė yra patvirtinta? Turbūt taip. Turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, ECOFIN neformalus posėdis Nikozijoje vyksta. Ir dabar Kipre, um, uh, turi, e, Kipro sukviečiama kaip komiteto pirmininkė ir ten diskutuojami vis, vis, diskutuojama visa eilė dalykų, tokių kaip bankų sąjunga ir taip toliau ir panašiai. Aš ten lankiausi ir pristačiau parlamento nuomonę, nes aš sakiau, kad mes turime savo nuomonę šiais klausimais ir ją ten pristačiau. Dabar tie dalykai visi diskutuojami toliau. Dėl trialogo dėl e, kovo 13 dieną vykusio. Mes aptarėme pačias įvairiausias temas, komisija pateikė kompromisų siūlymus, turėtume gauti juos iki savaitės pabaigos ir laukiame vadinamojo non-paper kitam trilogui, tai bus rugsėjo 27 dieną. Mes taip pat sulaukime statistinės programos. Pirmas trilogas vyko Edvardų Siklūną. Pirmininkaujantis buvo pranešėjas šią temą ir tikimės, kad bus galima rasti sutarimą daugeliu klausimų, kurių, iki, dėl kurių iki šiol nebuvo sutarta. Ir spalio pradžioje įvyks kitas posėdis Mes toliau tęsime darybas rugsėjo mėnesį dėl aptartų priemonių du siūlymai e, buvo diskutuoti ir galiu pasakyti, kad buvo pasiekta pažangos. Rugsėjo 11 dieną parlamento delegacijos nariai pareiškė savo nepasitenkinimą dėl tarptautinių įsipareigojimų susijusių su Bazelio 3 nuostatų taikymu. Buvo išsakyta ir kitų institucijų komentarų spaudoje ir taip toliau. Ir norėčiau pasakyti, kad buvo teigiama iš pradžių, kad procesas buvo stabdomas dėl parlamento kaltės. Tačiau sakiau, kad tai nėra tiesa. Mes tiesiog neturime reikiamų įgaliojimų, kaip kitos dvi trilogo šalis. Ir tol būdu, aišku, sunku dėl ko nors konkrečiai tartis, jeigu įgaliojimų neturima. Pirmas trilogo posėdis įvyko vakar. Pastraipsniui buvo aptarti įvairūs straipsniai, buvo pasiekta tam tikros pažangos, bet dar daug ką reikia sutvarkyti vėliau. Kitas trilogo posėdis vyks e, rugsėjo 25 dieną nuo 3 iki 6 valandos. Omnibusas 2 klausimas pat buvo aptartas, komisaras Barnie pasiūlė atlikti um, vertinimą eksante, kad būtų galima siekti sutarimo šiuo klausimu. Techninis įvertinimas bus parengtas tik 13 metų kovą. Tai reiškia, kad tarybos tęsis toliau iki tol, kol komisija pateiks mums komentarus dėl tų šių siūlymų pasiekmių. Kitaip tariant, eksantė įvertinimas turės būti pateiktas ir paskui žiūrėsim, koks turės būti pagal tai sudarytas darbų kalendorius. Aš jums pateiksiu informaciją kai tik jos turėsiu naujos. 15 ir 16. Darbo tvarkės punktai bus sukeisti vietomis, nes toks buvo pranešėjų pageidavimas. Dabar baudžiamosios nuostatos baudžiamosios sankcijos bus aptartos iki e, anksčiau negu 15 klausimas, tai yra siekis sukurti tikrą ekonominį ir pinigų sąjungą. Ar kas nors nori sureaguoti? Prašau, ponė Langė. Ja, Frau Vorsitzende, ich habe eine Frage, wann äh, wird die Anhörung von Yves Mersch? Aš dar norėčiau, kad būtų Yves Mersch äh, klausimas. E, Taip pat, e, kadangi buvo pateiktas toks klausim, e, prašymas, tuomet darbo tvarkė turėtų būti toks klausimas. Nežinau, čia galbūt reikėtų ir kalbos kursus organizuoti prancūzų ar vokiečių. Dabar galite manęs klausyti gerai. Taigi norėčiau paklausti, kada bus nustatytas terminas e, klausimo, if merge klausimo. Uh, Ir e, buvo nustatyta, kad e, buvo pirmasis klausimas ir dabar dar nenustatyta data, kada įvyks antrasis. Mes vis dar ne, nes, nesame gavę informacijos, kada tai įvyks. Taigi prašyčiau steikti informacijos. Um, are you referring? Are you referring the... Apie kokį siūlymą tiksliai jūs kalbate? Tai yra pono Gozės siūlymas, ar ne? Yves Merš. Yves Merš klausimas kada jis įvyks, kada numatytas toks klausimas ir kaip yra planuojama nustatyti tą datą. Dėkoju. Kaip žinote, vyko susitikimas su Žanu Klodu Junkeriu praėjusią savaitę. Antradienį mes buvom susitikę. Aš koordinatorių posėdį apie tą susitikimą pateikiau informaciją. Paskui po to posėdžio supratau, kad Eurogrupės pirmininkas taip pat susitiko su parlamento pirmininku Ir apie tai taip pat buvo diskutuojama ir pirmininkų sueigoje. Tad aš manau, kad turėtų būti daugiau komunikavimo tarp pirmininko Šulco ir Eurogrupės pirmininko. Aš daugiau informacijos negavau iš Europos parlamento pirmininko dėl to klausimo. E, Nikosijoje su Žanu Klodu Junkeriu kalbėjau šiek tiek šių klausimų, tačiau jūs sakėte, kad jis laukia kažkokios korespondencijos. Aš klausiau sekretoriato, tai kiek žinau, kad kol kas nėra daugiau informacijos apie tai, kada tai yra numatyta. Ir komiteto pozicija regis nesikeičia. Antradienį ryte vyko diskusija praėjusią savaitę ir dauguma koordinatorių, kurie atstovavo daugumą, jeigu taip galima pasakyti, nurodė man, kad jiems tinka priimti sprendimai ir dabar, jeigu gausime kokios nors informacijos, ją pateiksime, bet kol kas nesulaukime pirmininkų sueigos reakcijos. Mes galime surenkti tuos klausimus, be abejo, ir aš sakiau, kad jeigu bus sutarimas, galime balsuoti spalio mėnesį. Sekretariatas sakė, kad galėtume rugsėjo 26 turėtume turėti tokio laiko ir galėtume tuomet tai surenkti. Tai yra ta informacija, kurią aš gavau, tačiau galiu pasakyti, kad oficialiai nesulaukiau iš niekieno jokio atsakymo jokios informacijos susijusios su praėjusios savaitės mano susitikimu su Žanu Klodu Junkeriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju, kad atsakėte į mano elektroninį paštų nusiųstą laišką. Aš patvirtinu, kad EPP e frakcijai tai, kas buvo padaryta siekiant e, atkreipti dėmesį į tai, kad moteris turi dalyvauti parenkant institucijų narius, kad visi šitie dalykai buvo padaryti ir kad e, dabar jau einama link susitarimo dėl e, komunikato tarp parlamento ir kitų institucijų. Tačiau tie dalykai neturi pavėlinti pono Merš klausimų, kadangi tai vyksta pagal galiojančias e, sutarčių nuostatas. 200. E, 83 straipsnis reikalauja, kad mes pateiktume kandidatūrą ir savo nuomonę to klausimo. Todėl visiškai normalu ir aš to e, prašiau e, koordinatorių, kad, e, kad būtų viskas daroma taip, kaip, turi, kaip, kaip yra numatyta pagal sutartis kad būtų aptariamas tos kandidatūros ir kad būtų ruošiamasi tam iš anksto. Uh, Aišku, jeigu parlamentas dabar dvėjoja ir negali paskirti e, Europos centrinio e, banko nario, tai e, nėra geras e, dalykas, jeigu tai yra vilkinama ir todėl aš norėčiau, kad pono Merš klausimai vyktų kaip galima greičiau ir e, manau, kad tai galėtų būti rugsėjo 26 diena, kaip kad sakoma pažymoje. Tačiau aš jau apie tai rašiau ir savo laiške ir dėkoju dar kartą Jums. Dėkoju. Na, be abejo, reikia turėti man žinių apie jūsų poziciją, apie APP poziciją, nes spauda gali pateikti tokius klausimus, žiniasklaida gali užduoti tokius klausimus, tačiau kiti koordinatoriai nepranešė apie pasikeitimus. Manau, kad Galbūt diskusijų dabar nereikia, bet jeigu trumpą kokį pasisakymą dar norėtų pasiūlyti, prašau. E, Taip, pane pirmininkė, jūs sakėte, kad šie klausimai galės vykti, jeigu viskas būtų, visi iškylę nesklandumai būtų pašalinti, išspręsti. Ar jūs galit man patikslinti, kas per nesklandumą ir ką reikia dar sureguliuoti, kad tai vyktų? Are kaip jau nurodžiau, mes tikimės, kad dar įvyks informacijos pasikeitimas tam tikras dėl. Taip pat buvo diskutuotas lyčių lygybės ar lyčių pusiausvyros klausimas. Lyčių pusiausvyros klausimas Eurogrupėje Nikozijoje buvo aptartas. Ir ten Eurogrupės pirmininkas regisi yra pasiruošęs korespondencijos būdu toliau šį klausimą nagrinėti. Ir parlamento pirmininkas taip pat savo poziciją ketino pareikšti, kai koordinatorių tarpę diskutavome šiuo klausimu, tai tuomet iškilo klausimas, o kas toliau? Viena vertus būtų galima siekti sutarimo dėl lyčių lygybės ES institucijoje apskritai E, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris yra svarbus, nes Europos centrinis bankas nėra vienintelė tokia neteisinga, jeigu taip galima sakyti, neteisingai besielgianti institucija lyčių lygybės klausimų. Kitigi labiau pageidavo, kad procedūra būtų atverta iš naujo, kad būtų skiriamos naujos kandidatūros ir Eurogrupės pirmininkas atmetė šį siūlymą sakydamas, kad procedūra vyko jau pagal sutartie numatytas procedūras ir taisyklės ir kad e, iš naujo nieko rengti nebereikia. Taigi, e, regisi ir buvo nuspręsta, kad klausimas bus sprendžiamas toliau. Ir aš laukiu užtat jūsų reakcijos šią savaitę, bent je, net jeigu ta reakcija ir nebus tiesioginė parlamento pirmininko reakcija, bet Laukiu kitų reakcijų, laukiu, kad žmonės pasakytų, ką jie mano. Mes dabar matome tam tikrą status quo. Aš negaliu eiti į koordinatorių posėdį ir pasakyti, tai štai, oficialiai gavau tokią ir tokią informaciją, dabar darykim ką nors. Tačiau spalio mėnesį plenarinėme posėdėje galbūt tas klausimas pajudės, tiesiog turėtumėte pasižiūrėti, ar mes pasiekėme sutarimą kol kas vykstant tam ciklui. Ir ta plenarinė sesija bus ta, kur reikės balsuoti dėl galutinio sprendimo. Tai štai, tiek aš pati iki šiol žinau šio klausimu. Right, thank you very much. We will, we will move. Dėkoju, keliaukim toliau. Kviečiu. Tiksliau, aš informuosiu nuolatos koordinatorius apie tai, ką pavyks sužinoti. Dabar Teodorui perduosiu pirmininkavimą, tai truks iki 11.30, nes jūs turbūt suprantate, kad aš turiu kitų įsipareigojimų, todėl turiu jūs palikti. I'm giving now the floor to Mr. Presedo. Žodis dabar ponui Presėdo. Kalbėsime apie konkurencijos politiką ES metinę paskaitą. Muchas gracias, eh, presidente. Bien. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisija pateikė metinę ataskaitą dėl ES konkurencijos politikos gegužės pabaigoje. Pas Almunija ir e, komisijos narys ir vicepirmininkas pateikė savo, e, pristatė šią ataskaitą ir šiame komitete. Ir e, Liepo 17 aš pateikiau savo pranešimo projektą. Ir šiandieną mano užduotis yra tą pranešimą pristatyti, išaiškinti kai kurios aspektus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalbame apie pranešimą skirtą konkurencijos politikai aptarti. Tai darome pirmą kartą nuo tada, kai komisija pakeitė e, tematinės struktūros pakeitimo. Iki šiol komisija savo ataskaitose susitelkdavo esminius konkurencijos politikos aspektus, kaip antai antimonopolinę politiką ar e, rinkos dominavimo politikos aspektus. Tai yra, buvo svarbiausi momentai, svarbiausi aspektai, kurie susijęs su konkurencijos politika. Tai buvo draugė, e, tai buvo, visa tai buvo pateikta ir vadinamąją darbo e, dokumente, kuris yra ir prane, mano pranešimo priedas. Atsiprašau, ataskaitos priedas, kad būtų e, išaiškinta, kaip e, reikėtų toliau formuoti tą politiką, siekiant tai susidoroti su ES kylančiais iššūkiais. iššūkiais. Mums priimtini komisijos pateikti pasiūlymai, kadangi jie atitinka reikalavimus, e, kuriuos buvo išreiškęs pastaraisiais mėnesiais šis komitetas komisijai. Yra, kaip sakiau, numatyta nauja tematinė struktūra, kurie, kurie apima svarbiausias parlamento minėtas temas. Ir mums tai leidžia apibriežti prioritetus ir geriau nustatyti, tiksliau nustatyti tikslus ir juos suderinti Taip pat e, turiu pasakyti, kad yra e, ataskaitoje kalbama apie tai, kad konkurencinė politika susijusi ne tik tai su tam tikra sektorinė, e, sektoriniais aspektais, bet ir e, aptariama kaip e, įvairias rytis apimanti plataus masto politika. E, Europos komisija pabrėžia, kad ši politika yra labai svarbi e, visiems sektoriams. Visų pirmiausia yra kalbama apie tai, kaip konkurencinė politika reaguojama į krizę. E, šie metai jau yra penktieji tos krizės metai. Galime jau teikti, kad krizė yra gana specifinė būdinga tik ES. Taip pat kyla klausimas, kaip ES skatinti užimtumą, e, ūkio augimą. Trečias svarbus aspektas tai yra e, visuomeninio, bendro visuomeniais intereso paslaugos ir jų skatinimas ir kaip tai yra sėtinas konkurencijos politikos vykdymu. Ketvirtas aspektas e, telkia dėmesį, yra susijęs su mm, vartotojų gerovės stiprinimu. Tai yra, mm, čia yra, tai yra sėtina ir su, e, ypač su maisto e, sektoriumi, maisto saugos sektoriu, e, aspektais. Ir pagaliau labai svarbu yra kalbėti apie tai, kokius, kokius iššūkius turi įveikti konkurencinės politikai, vykdydami tą konkurencinę politiką. Uh, Dažnai yra diskutuojama apie tai, ar krizės metu konkurencinė politika yra tikrai labai reikšmingas politikos aspektas, ar, ar jis turi tokią didelę reikšmę. Ir mūsų patirtis rodo, kad būtent konkurencinė jos politika gali padėti susidoroti su krize. Ir ji tenka būtent ES kompetencijai ir dėl to ta, e, ta būtent remiantis tą tiesioginę kompetenciją, išskirtinę ES kompetenciją, galima imtis atitinkamų priemonių. Pavyzdžiui, teikiant valstybės paramą, užtikrinant didesnį, didesnį stabilumą, e, kovojant su e, vidaus rinkos fragmentacija ir iškraipimais, taip pat nustatant standartus siekiant restruktūrizuoti finansinės paslaugas, tai yra nepaprastai svarbu. Uh, šiuo metu, kadangi jau esame sukaupę labai didelės patirties bendrijos mastu. Todėl labai svarbu ieškoti ES lygmenių įmonių gaivinimo, pertvarkymo mechanizmų. Taigi būtent to, ši politikos rytis padeda tinkamai ir naudi, e, efektyviai panaudoti turimus išteklius. Kai kurie bankai yra susilaukę valstybės paramos, e, tiesioginės paramos ir yra akivaizdu, kad jie turi mažėti. Ir turi e, susitelkti savo, savo verslo modelį, e, pagrysti, grįsti tik tai tomis paslaugomis, kurios yra ypatingai rentabilios. Ir taip pat, aišku, reikia e, ieškoti balanso, kalbant apie tai, kad tokie bankai turi ir kitus partnerius, kad sektoriai egzistuoja ir kiti bankai, kurie neturi, nėra gavę tokios finansinės paramos, Taip pat reikia e, galvoti apie veiksmus tų e, finansinių subjektų, kurie išein, egzistuoja už tos, e, to palaramos susilaukusių bankų erdvės ribų. Ir reikia, aišku, nustatyti atitinkamus grįžtus reikalavimus parama gaunantiems bankams ateityje. Taip pat komisija savo ataskaitoje aiškiai teigia, kad reikia stiprinti konkurencinę politiką siekiant e, išvengti e, finansinių paslaugų koncentracijos tik tai tam tikrose arealuose. Ir taip pat komisija e, yra raginama atlikti tyrimus susijusius su išvestinėmis priemonėmis ir OTC, ar vadinamosios OTC priemonėmis ir paslaugomis. Ir taip pat yra pabrėžiama, kad komisija ir toliau turi tirti e, finansinių institucijų padėtį. Ir labai įdėmiai stebėti svarbiausių finansinių subjektų elgesį rinkose. Čia yra kalbama ir apie kreditų reitingų agentūras, e, ypač šiais kainų kintamumo, kainų e, didelio sviravimo laikais yra raginama, komisija yra raginama ir toliau tęsti savo veiklą, e, įvertinant, kaip yra nustatomos palūkanų normos. Mes buvo nustatyta atveju, kuomet buvo klastojami Euribor, Libor palūkanų normos Taigi reikia labai griežtai nustatyti finansinių subjektų um, aiškes e, funkcijas ir užduotis. Taip pat yra ataskaitoje kalbama apie konkurencijos politikos daromą įtaką ūkio augimo ir užimtumo skatinimui ir tą e, konkurencinę politiką gali dar labiau, ją galima būtų naudoti dar labiau, dar aktyviau, e, sustiprinti šią, šį ES e, veiklos aspektą, siekti, kad ūkio augimas vyktų protingai, būtų realiai kuriama vidaus rinka, būtų skatinamas įmonių konkurencingumas Apie konkurencijos politiką taip pat reikia kalbėti ir aplinkosaugos srityje, tai yra skatinant e, aplinką tausojančių technologijų plėtrą. Čia mes turime atitinkamų teisės aktų ir galime siekti e, mažinti e, neigiamų šios srities neigiamo poveikio rinkoms, neigiamą poveikį rinkoms. Taip pat reikia pri... skatinti piliečius e, plėtoti įvairią e, ūkinę veiklą, taip prisidedant prie bendros ES e, ekonomikos plėtros ir augimo ir ypač skatinant paslaugų kokybės, kokybiškų paslaugų teikimą, ypač kai kalbame apie visuotinės svarbos paslaugas. Nesiniai buvo priimtas atitinkamų priemonių paketas ir parlamentas yra išreiškęs ir savo poziciją šiais klausimais. Mes teikiame, kad e, paslau, e, visuomeninės svarbos pas, paslaugos ir jų teikimas būtų e, reglamentuojamas labai konkrečiomis priemonėmis, konkrečiomis nuostatomis, kai kalbame apie, pažiūrėjau, ligoninių paslaugas ar ūkio statybos paslaugas, socialinio, atsiprašau, socialinio būsto statybos paslaugas. Uh, kai kuriuos šios ryties aspektus dar reikėtų geriau ištirti ir e, susitelkti į, ta, į, į svarbiausias e, sritis, šių paslaugų sritis, kaip antai e, sveikatos apsaugos sritis ir e, panašus dalykai. Taip pat labai svarbu yra patentų, svarbus patentų naudojimo klausimas ir siekis e, e, išvengti diskriminacijos, kadangi e, ūkiui, e, ekonomikai tai yra nepaprastai jautrios, jautrus klausimai. Ir reikia siekti, kad ūkio subjektai veiktų teisingai, protingai. Ir labai didelį dėmesį teikiame ir telkiame ir į e, maisto pramonės sektorių, kadangi šis sektorius turi e, labai didelį svorį bendram, bendrame e, ekonomikos kontekste. E, labai didelė dalis yra išlaidai, išlaidų dalis tenka būtent šiam sektoriui. Ir dabar yra labai svarbu uh, pasirūpintis, kad e, gamintojai laikytųsi standartų, kurie būtų e, palankus vartotojams ir tausojantis aplinką ir tuo pat metu būtų e, skatinamas jų tarpusavio konkurencingumas. Buvo konstatuota, kad reikia išvengti, kad kainų kintamumas, ypač didelis kainų sviravimas, jo nepajustų mūsų vartotojai, galutiniai vartotojai. Europos konkurencijos tarnybų tinklo tikslas yra e, rūpintis tais klausimais, ypač kai kalbama apie, e, pavyzdžiui, e, pieno ir grūdų, e, grūdų e, rinkas. Taip pat yra didelis e, dėmesys skiriamas ES konkurencijos politikos legitimumui. Tai yra Europos parlamentui labai svarbu. Komisija nuolat turi e, e, teikti ataskaitas parlamentui, turi laikytis parlamento nustatytų reikalavimų ir tęsti bendradarbiavimą su mūsų institucija. Mes manome, kad reikėtų gerinti, tobulinti procedūras, kurios dabar egzistuoja, užtikrinant, kad nuolat būtų ginamos piliečių teisės, kad būtų atsižvelgiama į piliečių skundus. Ir taip pat reikia sudaryti sąlygas E, vykdyti, įgyvendinti lyginamasias procedūras siekiant e, patenkinti visų suinteresuotų šalių poreikius. Taigi ši politika turi būti labai proporcinga ir kartu kartais e, šios politikos srityje vykdomos akcijos turi būti papildančios viena kitą ir kartais ir atgrasančios. Ir žinoma, reikia galvoti apie tokių e, sankcijų proporcingumą, siekiant išvengti neigiamos įtakos e, atitinkamiems sektoriams. Ir reikia išsiaiškinti. kaip įmonių, pažiūrėjau, vidaus personalas ar konkrečiai valstybės narės turėtų elgtis, kokiu veiksmu imtis tam tikrų e, pažeidimų atveju. Siekiant, kad tos procedūros būtų gyvendinamos kiek manoma veiksmingiau. Taip pat reikia. Yra labai svarbu, kad e, viešieji e, viešasis ramstis būtų papildomas ir e, privačiomis iniciatyvomis, privačia, e, prisidedant ir privatiems subjektams, galima pavyzdžiui, jungtinės valstijas. Ir e, galime sakyti, kad turime siekti konvergencijos tarp e, privačių ir e, valstybinių iniciatyvų. Ir komisija yra raginama. E, yra raginama e, naudotis e, konkurencijos tarnybų tinklu ir siekti, kiek manoma, e, sparčiau tos minėtos konvergencijos, kad įvairūs subjektai ir suinteresuotos šalis veiktų kiek įmanoma, bendradarbiautų kiek įmanoma veiksmingiau. Taip pat reikia pasitelkti jau esamus išteklius ir įtraukti šios procesus ir pilietinę visuomenę, siekiant kon efektyviau kontroliuoti ir formuoti šią politiką. Pabaigoje norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su įvairiais konkurencijos darbo grupės nariais. Ir taip pat ir jų vardu norėčiau padėkoti visiems sekretoriato darbuotojams, kurie mums padėjo. Tai buvo labai svarbus indėlis į mūsų bendrą darbą. Na, šiek tiek vėluojame jau, iš pradžių steiksime žodį šešėlėms pranešėjams ir visus kviečiu kalbėti kuo trumpiau. Kolega Gunar, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pranešimą pranešėjų ir už atliktą darbą. Dabar Aš matau čia kolegą Švabą sėdinti ir mes visi kartu e, žinome, koks buvo nuimtas nuimta kelias rengiant metinę ES konkurencijos politikos ataskaitą. Reikia vertinti daugelį ekonominių aspektų, visa tai yra labai svarbus dalykai, nes tos krizės, kurią pergyvenome kontekste, visada klausėme savęs, ar pakankamai daug nuveikėm, kad sklandžiau veiktų vidaus rinka. Na, laimiai visi galime pasakyti, kad e, gal ne viską dar padarėme, nes jeigu galėtume teikti, kad padarėm viską, nebedaug kas beliktų daryti ir tas žvilgsnis į, viltį, į ateitį būtų bevilties savotiškai. Tad norėčiau pasakyti porą dalykų, kuriuos minė ir pranešėjas. Pirmiausia, vartotojų perspektyva. E, konkurencija yra esminis dalykas, žvelgiant iš vartotojo pusės. Kolega Sančias Presėdo tą pabrėžė ir savo pranešime, kalbėdamas apie maisto produktų sektorių. Aš prie šito dar norėčiau pridurti štai ką. Viskas, kas sukasi apie maisto, sek, ką galima sakyti apie maistą sektorių, galima, yra pasakyti ir apie kitus Europos ekonomikos sektorius. Pranešėjas labai teisingai paminėjo daugelį aspektų susijusių su vaistų produktų sektoriumi, bet tai, kaip jau sakiau, visiškai tinka ir kitiems ekonomikos sektoriams. Ir tai yra puikus signalas, nes mes nekalbam apie 14 procentų ES ekonomikos, nes jeigu būsime pakankamai kūrybingi, pasitelkę reikiamas priemonės, galime apimti visą 100 procentų ES ekonomikos. Tai ir yra tikslas. Nei daugiau, nei mažiau, nes daugiau, kaip žinia, neįmanoma neįmanoma padaryti daugiau nei 100 procentų. Kita perspektyva ar kita dimensija yra Europos ekonomikos e, dinamika. Nes mes, regisi, kartais maž, dažnai pamiršame, kad tai konkurencija nėra tik mūšis tarp atskirų egzistuojančių įmonių, kompanijų. Konkurencija reiškia, kad yra galimybių patekti rinką naujoms idėjoms, naujiems produktams, naujoms įmonėms, kad tai yra naujų progų taip pat e, visai eilė. Ir mes visi dėl to sutarėme, kad e, naujos idėjos, naujos kompanijos, naujos darbo vietos yra tai, ko reikia ES ekonomikai. Ir čia norėčiau pasakyti, kad tas metinis pranešimas, ta metinė ataskaita gali būti viena iš svarbiausių priemonių, uh, šiam komitetui ir šiam parlamentui imtis veiksmų, žvelgiant į tai, ką turime daryti, sutvarkant iki galo vidaus rinką. Galbūt reikėtų sugrįžti prie tų dalykų ateityje, galbūt galėtume dirbti remintis dabartinę ataskaitą. Mes turime pabrėžti nuolatos, ponė pirmininkė, kad mes turime konkurencinę tvarką nustatė pas save ir kai konkurencijos taisyklės teisingai veikia, tai tuomet Europos ekonomika puikiai laikosi, yra, taip sakant, geros sveikatos. Ir um, yra tokių sričių, kur konkurencijos trūksta, ten ir kyla problemos. Tai nėra nedovanotina, nesimti veiksmų šitoje situacijoje būtų nedovanotina. Aš minėjau tas dvi perspektyvas ir džiaugiuosi, kad pranešėjas diskusijose ir savo pranešime irgi atspindėjo tai. Pirmiausia, mums reikia apžvelgti tuos sektorius, kur konkurencijos trūksta dėl teisės aktų, tokių, kokie jie yra. Tačiau tie teisės aktai galiojantis ir yra konkurencijai dažniausiai rimčiausia kliūtis vidaus rinką privalu stiprinti paslaugų sektorių, taip pat ir visai kitų sričių. Aš apie tai jau esu kalbėjęs. Džiaugiuosi, kad pagaliau diskutuojam apie tai, tačiau mums reikia aptarti tokius dalykus kaip bendro intereso paslaugos ir paslaugų sektorius apskritai, nes tai yra didžiulė ES ekonomikos dalis. Viešasis sektorius ir viešoji atsakomybė yra tinkamai apsaugoti vartotojus, užtikrinti, kad bendro intereso paslaugos bus įminkai teikiamos, tačiau mūsų funkcija nėra saugoti kompanijas, įmonės. E, mes turime užtikrinti, kad konkurencija veiks taip, kad um, paslaugų teikėjai padarytų viską, ką reikia, kad vartotojo poreikiai būtų patenkinti pačiu geriausiu būdu. Kitas dalykas yra štai koks. Mes turime užtikrinti, kad ši ataskaita turės visą reikiamą legitimumą, nes tai yra naudinga visiems ES piliečiams. Ten, kur konkurencija veikia sėkmingai, ekonomika veikia gerai. Ten, kur veikia sėkmingai konkurencija, ten sėkmingai kūriamos naujos darbo vietos. Mes neturime jokio saugumo į naujų darbo vietų. Ten, jeigu konkurencijos nėra įvairiuose srityse, tai pasakykime apie bet kurias įmonės, bet kurias rytį. Ir štai, ponė pirmininkė, lauksiu progos ir toliau dirbti kartu su pratešėju, kad galėtume Europos parlamento ir mūsų komiteto ambicijas kilsteryti šiek tiek aukščiau. Mes, kaip jau sakė pranešėjas, turime atkreipti tesnį dėmesį į valstybės pagalbos klausimą. Mes turime uh, padaryti viską, kad konkurencijos galimybės būtų užtikrintos pačiu geriausiu būdu. Tai pasakyta ir apie maisto sektorių, apie visą eilę kitų sektorių. Manau, kad galime padaryti ir turime padaryti viską, kad ES piliečiams išaiškintume, kaip svarbu yra tvarkingai veikianti konkurencija. Ir tai nėra tik konkurencija tarp įmonių, tai yra taip pat susijęs su Europos ekonomikos atvirumu vieta naujoms idėjoms, naujoms darbo vietoms ir tai ir, ir, ir panašiai. Dėkoju. Pone Sofija, prašau. Yeah, thank you, chair. Sofija Indvelt, dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Mes teiksime kai kurios pakeitimus. Stengsimės labiau pasiūlyti kažką papildomų jūsų tekstų, ne, ne, mažiau stengsimės jį keisti. Norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl Europos komisijos ataskaitos pačios. Pirmiausia, kalbant apie bendrąją žuvininkystės ir žemės ūkio politiką, Europos komisija savo ataskaitoje regis sako, kad jeigu žuvininkystės politika ir bendroji žemės ūkio politika bus reformuojamos, tai tos reformos yra netitinkančios kol kas konkurencijos politikos. Na, komisija veikia kolegialių pagrindų. Tad aš norėčiau išsiaiškinti, ar taip yra iš tikrųjų, nes konkurencijos komisaras kalba vieną regis, o už žuvininkystę ir žemės ūkio politiką atsakingi komisarai kalba ką kitą. Na, reikėtų išsiaiškinti, ar, jie, ar jų visų žodžiai ir darbai yra nukreipti tą pačią linkmę. Antra. Ir tai, nežinau, ar turėtume įtraukti į pranešimą šį aspektą, bet bent jau turėtume nuorodą kažkokiai tai padaryti, uh, E, Libor ir Eurobor manipulacijos. E, šitą mėnesį dar vėliau bus diskusijų šiuo klausimu, bet aš turėčiau iš komisijos atstovų išgirsti, kas buvo padaryta, kad būtų užkirstas kelias toms manipulacijoms. Komisija sako, kad bus sukurtos naujos priemonės, kad būtų galima užkirsti kelią toms manipulacijoms. Tačiau kai kurie žmonės jaučia, kad komisijai jau, komisija jau turi tos reikiamus instrumentus, tas priemonės, tad norėčiau sužinoti, ką komisija yra padariusi ir kodėl anksčiau neįsikišo į šios procesus. Kitas darbo tvarkės klausimas bus dėl kortelių ir, ir, ir mokėjimų. Tas klausimas nuolatos buvo keliamas Europos parlamente. Europos komisija iki šiol nuolatos vengdavo imtis bet kokios iniciatyvos, bet jau nesėmė iki šiol. Jau buvo bylų patekusių į teismą ir aš norėčiau paklausti, kodėl e, komisija kreipiasi į teismą politikai formuoti. Tiesiog gal reikėtų pačiai imtis daugiau iniciatyvų ir jas siūlyti. norėčiau sužinoti, ar Europos komisija pagaliau imsis veiksmų dabar, kad būtų galima sutvarkyti mokėjimų kortelių rinką. Ankstesnėje diskusijoje mes buvome informuoti Europos komisijos apie didelį susirūpinimą kelinti lygį išimčių galėjančių valstybės pagalbos teikimo srityje. Ataskaitoje apie tai regis kalbama, tačiau regis yra minima 40 procentų tos pagalbos valstybės yra suteikiama neteisėtai. Ir mes šiuo klausimu iki šiol nesam de, detaliau kalbėję, norėčiau, kad Europos komisijos atstovai paaiškintų tai detaliau. E, kolektyvinis įmonių sanavimas yra kitas klausimas. E, čia irgi nuomonių egzistuoja pačių įvairiausių. Europos komisija regis yra pasiryžusi taikyti e, išimtis skaidrumo taisyklėms. Kai kurias tas išimtis galbūt ir galima pateisinti, tačiau automatiškai tas išimtis taikinti, man atrodo, yra visiškai nepagrįsta. Nes uh, Jeigu norime skaidrumo, kiekviena išimtis turėtų būti pagrįsta labai aiškiai ir detaliai. Na ir galiausiai dar porą pastabų pačiam kolegos Sančias presėdo pranešimui. Viena iš tų pastabų būtų labiau ironiška. Jūs trečioje dalyje sakote, kad valstybės pagalba padeda išsaugoti finansinį stabilumą. Man tai atrodo labai ironiškas dalykas, nes apie kokį finansinį stabilumą mes kalbame, taigi jo nėra, vadinasi, nėra ir ką saugoti. Ketvirtoji dalis. Ten pasakyta, kad bankai, kurie, su, kurie gauna valstybės pagalbą, turi e, kreipti savo veiklą, dirbdami labiau su gyvybingais ir tvariais banko produktais. Aš Abejoju dėl šios dalies teksto. Aš manau, kad viskas e, yra žymiai paprasčiau. Mes neturime tokių paprastų taisyklių elementarių šitaip formuluoti, kadangi tai yra savaime suprantama. Mes negalime liepti bankui sumažėti, būti mažesnio dydžio. Aš nepritariu šiam paragrafui. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Lambert. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Trumpai. Norėčiau pasakyti, grįžti prie to, ką sakė Gunaras, bet jo jau nebėra salėje, dėl bendro ekonominio intereso paslaugų teikimo. Mūsų nuomonės čia skiriasi. Aš manau, kad turime užtikrinti, kad paslaugos yra teikiamos, tačiau e, jie sakoma, kad jie turi patirti rinkos spaudimą, kad savo paslaugos teiktų kokybiškai. Aš čia matau ką kita, tai yra sakyčiau, siekis e, gauti greitą, bet trumpalaikę naudą. Tai visiškai netinka, toks principas netinka švietimui, sveikatos sektoriui ir panašiai. Aš nežinau, ar mums pavyks pasiekti geriausią efektyvumo lygį, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, nes rinka juk veikia ne šitaip. Jeigu mes gyventume dėlėme pasaulyje, kur rinkos veikia puikiai, tvariai ir taip toliau, jeigu yra skiriame pakankamai dėmesio socialiniam ir aplinkos svarumui, galėčiau tam pritarti, tačiau juk žinome, kad viskas veikia dėja ne visai taip. Ir efektyvumas dar nėra viskas. Val... Na, įmonės ne visada blogai teikia bendro viešo intereso paslaugas. Aš jau sakiau, kad, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje 11 procentų BVP šežime Europoje, 16 procentų Jungtijose Amerikos valstijoje. Tačiau, kad ir kaip bevertintume, Europoje tos paslaugos teikiamos geriau. Pas mus išleistų sąnaudų ir, ir gautos paslaugos kokybės santykis yra geresnis. Tad nėra būtina aklai pasitikėti e, privačiais paslaugų teikėjais, sakant, kad valstybiniai paslaugų teikėjai būtinai paslaugos teiks blogai. Tad štai. Na, aš jau sakiau, kad kalbėsiu trumpai, tad per nelik nesiplėksiu dar, norėčiau vis dėlto tarti porą žodžių. Dėl antros bendrosios pastabos norėčiau šį beitą pasakyti. Pradėšė sako, kad rinka turi veikti taip, kad būtų kad viskas būtų gerai vartotojams, piliečiams ir įmonėms. Na, vartotojus ir piliečius mes minime, aš galėčiau pavadyti juos ir mokesčių mokėtojais, ar galėčiau surasti dar pavadinimų. Bet jeigu mes sakome būtent taip, mes manome, kad rinka turėtų veikti taip, kad nebūtų kenkiama mūsų planetai ir kad nebūtų užkerstamas kelias pagaminti maisto tiek, kiek reikia visaus planetos žmonėms. Ši, praneši, ši pranešimo dalis yra, sakyčiau, su trūkumais. Trūksta kai kurių aspektų. Tikiuosi, kad čia bus pateikti pakeitimai. Ir antras dalykas, ir tai mūsų visų leitmotyvas. Mes kalbame apie finansinės institucijas vienoje iš teksto dalių. Jeigu jos yra didesnės finansinės institucijos, tai ir jeigu jos nekenkia geram rinkos funkcionavimui, tai nematau, kodėl jas čia apskritai reikėtų minėti. Komisarui kelia susirūpinimą šis aspektas. Tačiau jeigu turėčiau vertinti komisijos veiksmus, žvelgdamas į rezultatus, man kyla šiek tiek susirūpinimo. Mes nesame nuėję tiek toli, kiek turėtume būti nuėję, nes mes turime e, seniai būti atsikratę tos savokos, pernelyg didelė institucija, kad leistume ją išlūkti. Tos savokos nebeturėtų būti vartojama. Nes pačios savaime tokios institucijos yra tos, kurios iškraipo rinką. O rinkoje jų jėga yra tokia didelė, kad be jų niekur. Gunaras kalbėjo apie konkurencijos galimybės, kalbėjo apie galimybę naujiems, e, na, naujoms įmonėms patekti rinką ir konkuruoti. Tvarkoju, bet pasižiūrėkite į finansinę industriją. Ten vyksta visiškai atvirkštiniai konkurencijos taisyklėms dalykai. Tad čia galbūt irgi reikėtų pakalbėti labiau apie šį aspektą. Na, jeigu e, inovacijomis laikysime tą seną indėlių rinkimą ir jų investavimą tam, kad, galėtų, kad būtų sukurta papildoma vertė, atsiprašau, aš to negaliu pavadinti inovacijomis. Tačiau mums reikia visai kitokių inovacijų, kurias galėtume remti. Tačiau, kai pasižiūrime, kokia yra finansinės industrijos struktūra, galime pasakyti, kad ten konkurencijos dėja nėra kad ten daugiausia yra teikiama vyriausybės garantijų ir kad e, būtent dėl to aš negaliu paremti šios teksto dalies. Tokios būtų mano dvi pastabos ir mes teiksime taip pat pakeitimus. Dėkoju. No. Pirmininkas, ačiū. Kolega Derkin. Yeah, my first name uh, is Derkin, my last name is Epping. Thank you. Derkin yra mano vardas, o pavardė yra Epic. Norėčiau padėkoti ponui Prisėdu už jo pranešimą, kuriame labai gerai atsispindi pastarojo metų pokyčiai. Tai buvo labai audringi pokyčiai. Aš pateiksiu keletą pakeitimų vėliau, o šiandieną norėčiau juos, į kai kuriuos aspektus atkreipti dėmesį. Pirmiausia, mūsų atsakas į krizę. Nustebau skaitydamas, e, kad ponas Prisėdo. E, E, į savo pranešimą e, įtraukia e, valstybės paramą kaip ypatingai veiksmingą priemonę kovojant su krize. Tuo tarpu prieš metus jisai kalbėjo visai apie kitus dalykus, apie laikinasias priemonės. Ir turiu pasakyti, kad laikinosios priemonės tai iš tiesų galiausiai pavirsta amžinom priemonėm. Aš Labai norėčiau matyti, kad šiandieną komisija yra padariusi savo išvadas ir tas priemonės pagaliau ima keisti į kitą linkmę, e, kai kalbama apie valstybės paramą. E, ponas Baroso rekomenduoja e, iš, iš, išsaugoti tam tikras priemonės, kol stengiantis padėti bankams ir kitiems finansinėms institucijoms. E, Tačiau reikia, būte, reikia turėti omeny, kad ta viešoji pagalba, viešoji parama kaip tik ir prisideda prie rinkos, bankų rinkos, finansinės rinkos iškraipimų. Ir taip pat aš skaitau apie Europos konkurencijos politikos tikslus šiame pranešime, kur pabrėžiama, kad yra siekiama užtikrinti laisvą kapitalo, asmenų, prekių judėjimą. Uh, Tačiau labai sva, kokia svarbi bebūtų socialinė įtrauktis, reikėtų neužmiršti, e, kokią įtaką tam daro konkurencijos politika. Ji yra tikrai labai reikalinga ir aš sutinku su ponu Hekmarku ir tuo, ką jisai pasakė. Konkurencija reiškia didesnį konkurencingumą, o tai ir yra visos eurozonos, visų eurozonos bėdų patiesmė. Kai kalbame apie eurozonos krizę, tuomet turime suvokti apie keleto e, regioninių, pavyzdžiui, Ispanijos regioninių bankų susiliejimą į vieną didelį konglomeratą, kuris tampa būtent tuo, kas yra pernelyg didelis, kad galėtų žlugti. Ir tai yra didžiulė bėda. Ir man kyla klausimas, kaipgi komisija vertina tokį e, susiliejimą, kadangi tai, tokie susiliejimai e, daro didžiulį E, didžiulę e, įtaką, neigiamą įtaką visai finansų sistemai Europoje. Nesu įsitikinęs, ar parlamentas tikrai turėtų aktyviau e, vertinti, būti labiau įtrauktas į kompetencijos, kompetencijos, Europos kompetencijos tiksl, tinklo veiklą ir generalinio, konkurencijos generalinio direktorato veiklą ir labiau ją koordinuoti vis dėlto konkurencijos politika yra pačios komisijos pagrindinė e, užduotis, o ne parlamento. Dėkui. Dabar ponas Švap. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaip aš neprašiau spontaniško žodžio, aš tiesiog esu vidaus rinkos komiteto e, pranešėjas šio klausimu ir norėčiau padėkoti Sančias Presėdo už tikrai labai precizišką pranešimą. E, džiaugčiausi, jeigu kolegos ir kiti kolegos laikytųsi tokio preciziškumo. Konkurencijos teisės aktai visuomet bus, tik tai tuomet bus veiksmingi ir tikrai efektyvus, jeigu Europos parlamento ar visos institucijos e, laikytųsi tokio preciziškumo savo darbe. Praėjusiais metais mes e, buvome šią temą e, parengę jau pranešimą ir dabar galime konstatuoti, kad komisijos paskutinioji ataskaita yra tikrai žymiai įdo, suprantamesnė, ją yra paprasčiau skaityti, ji yra iškesnė. Ir kai kalbama apie personalo indėlį, mūsų vidaus personalo indėlį į šį darbą, tai yra iš tiesų labai didelis, e, e didelis darbas. Ir e, e, labai svarbus aspektas yra ta antimonopolinė veikla. E, ir, e, reikia pasakyti, kad tokį pat antimonopoliškumą, tą jo aspektą turėtume taikyti ir savo darbę, jeigu mes norime, kad mūsų darbas darytų, e, duotų naudos mūsų piliečiams, tuomet turime e, raginti ir komisiją, kad ji veiktų kiek įmanoma preciziškiau ir efektyviau. Ir yra akivaizdu, kad vartotojams e, privataus tai, teisų. E, e, teisės vykdymo privačiame sektoriuje, as, e, e, tas privatus teisės įgyvendinimas privačiame sektoriuje nėra toks e, palankus, nėra toks efektyvus ir dėl to neduoda pakankamos naudos mūsų vartotojams. Taigi čia turime keisti savo darbo metodiką. E, aš sutinku su Sančias Presėdo e, e, raginimu ir toliau, skatin, toliau kurti vidaus rinką ir sutinku, kad reikėtų minėti grūdų ir pieno sektorius, kurie čia yra ypatingai svarbus, tačiau reikėtų neužmiršti ir kitų sektorių. Taip pat reikėtų intensyviau padiskutuoti, ar E, tam tikrų ribinių verčių, verčių padidinimas, e, e, tai kai kalbame apie palūkanų normų didinimą, yra ta priemonė, kuri būtų veiksminga, nes mes turime suvokti, kad reikia kiek siekti, kad visose valstybėse narėse būtų kiek įmanoma sparčiau konsoliduoti biudžetai, kad atitinkamai tai derinant ir su efektyviais, veiksmingais kontrolės mechanizmais. Taip pat galima būtų teikti, kad konkurencijos politika neturėtų užimti antros vietos būti e, netokia reikšminga mūsų kita, kit, lyginant su kitomis politikos sritimis. Aš nesutinku su kolegomis, kurie e, kritikavo ketvirtąjį Sančias prisėdo punktą mums, e, kur kalbama apie valstybės paramą bankams, galime užduoti savo klausimą, kodėl ta parama yra teikiama. Taigi šis klausimas dar yra svarstytinas. Tačiau aš kritiškiau vertinu penktąjį punktą. Iš tiesų, Europos stabilumo mechanizmas. Europos Sąjunga ir eurozona yra labai svarbus ir kai kalbame e, konkurencijos politikos e, kontekste apie valstybių valstybių raginimą prisidėti prie bankų rekapitalizacijos, man tai kelia didelių klausimų. 19 punktas, kuriame kalbama apie mm, e, atitikties programas, kurios yra labai svarbios, tačiau negali atitik, visiškai pakeisti antimonopolinių veiksmų. Ir yra pabrėžiama, kad punkt, 20 punkte, kad komisija turėtų e, konkurencijos politikos vykdymo srityje gauti daugiau išteklių, dėl to turbūt visi sutarėme. Ir dar vienas punktas, tai yra 16 punktas, kuriame yra pasisakoma už parlamento aktyvesnį vaidmenį plėtojant konkurencijos politiką, tuo mes turime pasirūpinti, Nes ir tą darydami turime elgtis kiek įmanoma preciziškiau ir, ir konkrečiau, kad mūsų darbas būt, turėtų tikrai labai gerų vaisių. Mr. Padarno. Dėkuoju, kolega Padar. Kolegit, kõigepealt suur tänu härra Presedole. Dėkuoju. Mėly kolegos, norėčiau visų pirma padėkoti panai Sančias Presedo. Aš taip pat norėčiau kalbėti apie perdirbamąją pramonę ir apie žavininkystės bei BŽUP politiką. Nes konkurencijos politikos kontekste šios abi politikos yra svarbios ir svarbi sąsaja tarp jų. Šios abi politikos dabar yra vykdomas atskirai ir jas žiūrima nesėjant jų su konkurencijos politika. Tačiau abi šios politikos reikalauja daug mūsų bendrų išteklių ir kadangi mes akcentuojame lygias konkurencijos galimybės ir kadangi komisija aiškina, jog Reikia atsižvelgti į politinės realijas naujos finansinės programos kontekste. Tarytum e, politinė realija yra kažkoks naujas aspektas konkurencijos politikos e, srityje. Tai turint tai galvoje, reikia visuomet labai stengtis užtikrinti skaidrumą šitais klausimais, kalbant apie konkurenciją. Vyks konsultacijos dar. Šiuo klausimu Diskusijos bus surinktos rugsėjo 25 dieną. O dabar žodį suteiksiu Europos komisijai, jeigu norima padaryti kokį nors pareiškimą ir paskui suteiksiu žodį pakartotiniai pranešėjai ir visus kviečiu kalbėti tuo trumpiau, nes mes vėluojame. Komisija, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes sveikiname nuomonės projektą, kurį parengė kolega Sančias Presedo. Ten yra atspindėta praeitų metų komisijos darbo nemažai aspektų. Tonas yra tos nuomonės apskaitai pozityvus, remiama daugelis veiksmų, kur buvo imtasi praeitais metais, kai kurie iš tų veiksmų dabar įgyvendinami. Mes jaučiame bendrą paramą e, konkurencijos ataskaitos bendram formatui. Uh, Komisija mano, kad konkurencijos politika yra ta politika, kur reikalinga sudaryti kuo geresnės sąlygas yra, ir tai yra būtina sąlyga mūsų ekonomikos atsigavimui. E, konkurencijos politika glaudžiai yra susijusi su vidaus rinkos veikimu. Ir vidaus rinkos generalinis direktoratas remia šiame kontekste Europos komisijos kitų direktoratų iniciatyvas. Šiandien buvo paminėta keletas dalykų, prie jų dar galėsime grįžti vėliau, na, o kol kas norėtume trumpai pakalbėti apie keletą elementų. Mes mm, dėkojame už paramą komisijos, paramų, komisijos veiksmų paramai greunant monopolijas. Ir komisija pateikė e, teisėkuros iniciatyvų susijusių komisijos iniciatyvoms, kurios ir nukreiptos yra prieš monopolijų kūrimą. E, mes sulaukėme pranešimo gegužės mėnesį apie maisto produktų sektorių. Ir tas pranešimas buvo parengtas Europos parlamento narių prašymu. E, mes pastebėjome ir čia teigiamų poslinkių žemės ūkio sektorius turėtų būti taip pat tas sektorius, kur taikomos konkurencijos taisyklės kad kai dėl kartelių mes e, e, įgyvendiname veiksmus nukreiptus kovai su karteliais, e, turime numatę tam reikiamas procedūras, kad dėl 19 punkto mes norėtume šiek tiek paaiškinti plačiau. ES įgyvendinimo sistema yra įgyvendinimo sistema susijusi su įmonėmis, o ne su individualiais veikėjais. Būtent To aspekto reiktų nepamiršti. Tai reikštų, kad e, įmonės turėtų sulaukti prasižengusios finansinių sankcijų. E, galima, jas, jas reikia taikyti įmonėms, tačiau galima jas taikyti ir atskiriems pažeidimus padarusiems e, darbuotojams. Europos Sąjungos konkurencijos įsigyvendinimo modelis uh, E, neužkerta kelio sankcijoms. Komisija taip pat norėtų pasakyti, kad daug buvo kalbama. E, buvo dėl e, kai kurių dalykų naujų laikomų nusikalstama veikla. Ir įmonėms ir svarbu, um, kad vartotojai žinotų, kiek karteliai gali būti kenksmingi visuomeniai. E, ir čia kaltinimų pateikimas dėl kartelių sudarimo turi būti labai aiškus ir tikslus. Šiuo tikslu yra svarbus tam tikri kriterijai. Svarbu, kad būtų atliktas tyrimas, kad įgyventinimo agentūros atliktų savo darbą ir kad teisėjai būtų nusiteikę bausti už e, tokią praktiką. Visai lie valstybių narių, skaitant Olandiją ir Švediją, e, numatė jau kriminalinės sankcijas už tai visai neseniai. Ir mes tikimės, kad paskui vykti diskusijos ir galbūt rimti ir panašus sprendimai ir kitur. Komisijos komunikato buvo paprašyta, tačiau mes kol kas Nemanome, kad komunikatas yra tinkama priemonė pateikti informaciją šią temą. Komisija geriau rinktųsi nuolatinį dialogą su Europos parlamentu, kad galėtų pateikti visą informaciją komitetų žodžiu. Galime atvykti į posėdžius arba galime tiesiog renkti darbo grupių susitikimus. Na ir pati paskutinė pastaba. Dabar kai išteklių mažai, mums tikrai labai džiugu sulaukti e, komiteto ir pranešėjų paramos. Tai padeda iš tikrųjų taupyti komisijos resursus. Laukiame e, tolesnių pasikeitimų nuomonėmis dėl nuomonės projektų. Dėkuoju, pirmininkas. Ačiū. Prašom, kolega Sančias prasėdo. <clears throat> Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Norėčiau padėkoti visiems dalyvausiesiems diskusijoje kolegoms kai kurie iš jų buvo pranešėjai, rengė pranešimą praėjusiais metais šią temą. Jie svariai prisidėjo savo patirtimi ir tikrai praturtino mano pranešimą. Mano užduotis buvo pateikti mm, pasiūlymą ir jį pateikti diskusijai, kad galėtume aptarti e, visus svarbiausius aspektus, e, kurie yra svarbu šioje srityje. Nenorėčiau įsivelti į polemiką. Svarbiausia yra kalbėti apie pačius svarbiausius ašinius dalykus, kurie yra ypač reikšmingi krizėje ir atsižvelgiant į e, strategijos Europą 2020 įgyvendinimo būtinybę, skatinant augimą, ūkio augimą ir užimtumą. Tad konkurencijos politika šiuose srityse tikrai gali įnešti labai svarų indėlį. Labai svarbu yra didinti prieigą prie rinkų, tai yra e, vėlgi integracinis aspektas. Žinoma, viešosios institucijos, valstybinės institucijos turi turėti tam atitinkamų išteklių. Uh, Kai kurios valstybės narės kaip tik mažina tas išlaidas ir yra teikiama ir tiesioginė, ir netiesioginė parama mm, atitinkamiems subjektams. Taip pat kalbame apie socialinę integraciją. Bet mes nenorime e, kalbėti apie santyki tarp bendrosios konkurencijos politikos ir visuotinės ekonominės naudos paslaugų ir kiek tai yra suderinama. Konkurencija yra suderinama politika, e, skatinant e, kokybiškų visuotinės e, ekonominės naudos paslaugų teikimą. Tačiau mes turėtume diskutuoti, diskutuoti apie tai, kaipgi jau dabar turimi visu, visuomeniniai viešieji ištekliai gali prisidėti prie e, pridėtinės vertės kūrimo, prie mūsų vartotojų gerovės didinimo. Ir čia konkurencijos politika gali vaidinti tikrai svarbu vaidmenį. Aš manau, kad galime sutarti dėl šių klausimų. Pone pirmininkė, turbūt reikia aptarti, kokie yra pakeitimų teikimo terminai. Man, aš labai jų lauksiu. Žinoma, kai kuriuos aspektus mano pranešime reikia patobulinti, tačiau mano, kaip pranešėjo užduotis, yra apmastyti komisijos pasiūlymą ir ben, ieškoti bendro vardiklio mūsų, derinant mūsų pozicijas. Uh, remiantis mano turima patirtimi ir tuo, ką jūs išsakėte, manau, mes tikrai turime gerą pagrindą puikiam darbui nuveikti. Dėkuoju. Sofija Intel dar nori kažką pridurti. Tik prašom labai trumpai. Iš tikrųjų labai trumpai, ponė pirmininkė. Atsiprašau pranešėjo. Aš paprašiau žodžio prieš jam pasisakant, bet jūs manęs nepastebėjot, ponė pirmininkė. Uh, Man visada kyla klausimas, kokia yra šių diskusijų struktūra. Mes užduodame klausimus komisijai, neslaukiam jokių atsakymų. Aš juk labai konkrečius klausimus uždaviau, o atsakymo nėra. Aš klausiau apie MIFS, klausiau apie teismo bylas, apie Liborą, Euroborą. Ir komisijos pozicija dėl žemės ūkio politikos yra daug maž aiškiai. Aš norėjau paklausti, kokia yra komisarų atskirų pozicija, ar jie sutarė. Aš juk viso to klausiau, tačiau neišgirdau atsakymų. Pirmininkas, komisijos atstovai sakė, kad atsakys vėliau. Ir norėčiau pakviesti komisijos atstovus atsiųsti atsakymą raštu, komentarus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl mokėjimo sistemos mes turime ateityje netolimai nagrinėti klausimą susijusiu su mokėjimais ir tuomet galėsime labiau informuotą atsakymą pateikti. Kai dėl tyrimų jūs puikiai žinote, kad mes negalime komentuoti šitų dalykų. Pirmininkas dėkoju. Pat ketvirta spalio yra paskutinė diena pakeitimus ateikti, penktą lapkričio balsuosime komitetes, ir sausio mėnesį plenarinėje sesijoje. Dabar keliaujame prie kito pranešimo, kolegos Sampo. E, Terho pranešimas, integruotos Europos mokėjimo kortelė internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas. E, aptarsime pakeitimus. Prašau, kolega, žodis jums. Thank you, chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais dar šį rytą labai turiningai padiskutavome. Ir ačiū už pakeitimus ir bendradarbiavimą. Be abejo, ačiū taip pat ir sekretoriatui už jų visokiojo pagalbą. Daugelis iš 155 pakeitimų e, buvo pateikta, aš šiek tiek pakomentuosiu juos. Daugeliu išreikštų požiūrių aš pritariu. Didžiausi pasikeitimai projekte buvo pateikti tuose pakeitimuose, kur kalbama apie kortelių daugia šalius tarbankinius mokesčius. Taigi, tas klausimas pasirodė sudėtingesnis, negu aš buvau apie tai kalbėjęs savo pradėtėme variante. Buvo nuspręsta, jog reikia. Uh, už, buvo keliamas klausimas, ar tuos E, tarbankinius atsiskaitimus plėtoti, tos tarbankinių mokesčių sistemą plėtoti plačiau ar ją uždraus apskritai. Mes manome, kad tie, tie mokesčiai turėtų būti skaidresni ir susijęti su sąnaudomis. Šito mums reikėtų. Tačiau reikia pasakyti, kad visiškas uždraudimas to taip pat buvo iškeltas kaip mintis. Ir Mes renksime kompromisus šią temą, e, tačiau šešėlinių pranešėjų posėdyje mes nusprendėme, kad dešimtoje dalyje tekstą turime palikti tokį, kur prašome Europos komisijos atlikti poveikio įvertinimą dėl e, tarbankinių mokesčių, <laughs> daugia šalių tarbankinių mokesčių panaikinimo. Ir dabar kitas klausimas, kuris taip pat buvo iškeltas šešėlinių pranešėjų posėdėje. Yra tas rytis, kur irgi e, yra labai įvairus, gal buvo kalbama irgi ir apie buvo kalbama irgi apie galbūt visišką uždraudimą kelių prekių ženklų mokėjai, naudojimo vienam produktui ar, ar neuždraudimą. Šešėlių pranešėjų posėdėje buvo nuspręsta, kad būtų protinga iki frakcijoms priimant didelius kokius nors reikšmingus sprendimus šioje srityje, atlikti taip pat poveikio įvertinimą ir išsiaiškinti, kas ir kaip. Džiaugiuosi, kad mes sutarėme dėl daugelio kitų aspektų, tokių kaip saugumas, vartotojų apsauga ir galimybė gauti informaciją dėl bankų balanso. Mes taip pat Manyčiau, kad tarp šešinių pranešėjų rasime puikius kompromisus ir tikiuosi, kad darbą galime sėkmingai tęsti tokią pat gerą bendradarbiavimo dvasę. Na ir taip pat nekantriai laukiu komiteto narių nuomonių. Pirmininkas, ačiū. O, ponės Aris Saršėdo, žodis jums. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip sakė kolega Terho, politinės frakcijos regis panašiai žiūri į standartizavimo dalykus, į e, kelių prekių ženklų naudojimą vienam produktui, daugia šalius tarbankinius mokesčius ir panašiai. Mes manome, kad čia svarbu atsuvauti visoms suinteresuotoms pusėms. Svarbu, kad vyriausybės užtikrintų kuo saugesnės mokėjimų schemas. Esu užtikrinusi, už, įsitikinusi, kad Čia mes dar galime rasti kompromisų, kaip sakė kolega Terho. Mes turime daugia šalių tam bankinių mokesčių klausimą, kur daugiausiai yra prieštaringų pakeitimų. Mes žinome, kad daugia šaliai tarbankiniai mokesčiai yra per nelyg didelį, pavyzdžiui, per daug mokėti reikia už banko kortelės naudojimą. Tačiau mes žinome, kad Dabar tie mokesčiai yra egzistuojančių verslo modelių dalis. Kaip sakė kolega Terho, mums reikia daugiau tų mokesčių skaidrumo ir reikia, kad komisija kuo greičiau atliktų poveikio įvertinimą, kad galėtume išsiaiškinti, kokio pobūdžio reguliavimo ES lygių reikia. Dabar papildomi mokesčiai. Čia panašiai nes ne visada papildomi mokesčiai yra susiję su sąnaudomis. Tiesiog bandoma, finansinės institucijos bando gauti tuo būdu papildomų pajamų. Žmonės, kurie naudojasi brangesnėmis kortelėmis, gali pasinaudoti tomi, tais pačiais privalumais, kaip ir tie, kurie gali naudotis ir pigesnėmis kortelėmis. Norėčiau pasakyti, kad aš patikiu 116 pakeitimą Norėčiau trumpai pakomentuoti. Mano supratimu, mes čia turime rinktis vieną mokėjimo metodą, pavyzdžiui, elektroninį mokėjimo metodą. Ir papildomi mokesčiai kitur neturėtų būti didesni už sąnaudas ir, ar už didesnių už kažkokią priemonę, dėl kurios mes dar visi galėtume sustarti. Tai reikalautų daugiau skaidrumo susijusių su sąnaudomis, nes kitaip negalėsime apskaičiuoti, kokio, po, kokio dydžio galėtų būti tie papildomi mokesčiai. E, dažnai bankai savo sąnaudas e, slepia ir jie kartais bando pasiūlyti brangesnius produktus savo klientams, nuslėpdant pigesnius. Tai štai, mums čia dėl to ir reikia poveikio vertinimo studijos prieš padarant galutinės išvadas. Be abejo, dabar mes kalbame apie visai yra kitų dalykų, tačiau mes norėt, turėtume pasiūsti labai tvirtą signalą apie tai, ko šioje srityje siekia Europos parlamentas. Ir mums reikalingas poveikio vertinimas prieš įmant istorijesnių teisėkros veiksmų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega Patar. Aitäh, et samuti suur tänu raportööri härra Te-. dėkuoju, ponia pirmininkė. aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir galiu tik tai pakartoti tai, ką sakė prieš mane kalbėsi kolegė. Mes e, nagrinėjame šitas e, temas įvairiose komitetuose kokia yra komisijos nuomonė šito klausimu. Šit, šitos temas turi būti aptariamas giliau ir toliau. Ir vartotojai turi suprasti, už ką jie moka. Todėl turime tęsti diskusijas ir manau, kad tuomet galėsim pasiekti visus tenkinančio kompromiso. Ačiū. Tęsime nu, toliau šešėlinių pranešėjų pasisakymus, ponės Intvelta. Intvelt. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, noriu išreikšti uh, padėką pranešėjų iš tikrai labai konstruktyvų jo e, darbą ir e, už tos standartizacijos e, valdymo, prieigos prie banko sąskaitos duomenų klausimo, derinimo ir gilinimosi į juos. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus, klaus, tai svarbus klausimai, mes norime atverti rinkas, vairiausiams finansinėms paslaugoms ir mokėjimo paslaugoms. Mano klausimas ir pradžioje buvo komisijai, kodėl ji nereagavo į parlamento raginimus veikti ir dabar sulaukėme teismo sprendimo, kurio, kuriame galėjome išsiaiškinti mums rūpimus klausimus. Tai yra puiku, tačiau aš būčiau buvusi labiau patenkinta, jeigu komisija būtų irgi veikusi laiku ir man įdomu, kokiu priemoniu ji ketina imtis. Aš nemanau, kad mes čia turime labai daug daugia šalių tarbankinių mokesčių e, gerbėjų. E, tai yra, e, yra ta, tas priešiškumas plečiasi tarsi virusas ir jo tikrai bus neįmanoma išrauti ir sunaikinti. Ir aš manau, kad mums uh, E, mes tuos klausimus būtinai turime išspręsti ir per protingą laiką. E, galbūt mums e, pavyks panaikinti tas prieštaravimus tarp dviejų tą pačią temą analizuojančių kompromisinių pakeitimų ir galbūt ir Europos komisija tuo tarpu pateiks poveikio ataskaitą kiek įmanoma greičiau, nelaukdama, kol mes patvirtinsime savo pranešimą, kad pagaliau E, galima būtų remtis tuo poveikio, tą poveikio ataskaitą, tuo poveikio tyrimu. Yra sudėtinga derinti du skirtingus variantus. Mums reikia ieškoti kompromiso ar e, susitaikyti su kažkokiu daugia šalių, atsiprašau, papildomu mokesčių lygiu ar iš viso juos panaikinti. Uh, Tačiau kurį variantą be pasirinktume, tas pasirinkimas turi būti pagristas. Aš, e, man yra priimtinas visų šešėlinių pranešėjų e, bendras e, pakeit, bendrasis pasiūlytas pakeitimas susijęs su papildomais mokesčiais. Dėkoju. Dar dviejų šešėlinių pranešėjų atrodo salėje nėra. Tad ponia Ashley Fox dar nori pasisakyti, po to ponas Bas ir suteiksiu žodį ponui Nikolaus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešime pasakyta ir pranešėjo taip pat medžiagoje dėl pakeitimų pasakyti tam tikri dalykai ir mūsų nuomonė yra tokia pat šito klausimo. Aš e, manau, kad mes turime formuluoti greščiau šitos dalykus ir apimti daugiau dalykų. Prioritetas čia turi būti vartotojų ir piliečių apsauga, naudojant čia aptariamą tvarką. Uh, Ir yra dar vienas labai svarbus aspektas čia, o būtent tendencija naudoti kitas mokėjimo priemonės, lyginant su tuo, kas naudojama dabar. Mes turime atsižvelgti į realybę, o jeigu to nedarysime, tai iškils tam tikrų problemų tam tikriems visuomenės sluoksniams, tiems sluoksniams, kurie neturi prieigos prie elektroninių mokėjimų. Ir mes turime būtinai atsižvelgti į šį aspektą ir tai turi būti įtraukta ir atsispindėti pakeitimuose. Kita vertus, aš taip pat norėčiau pabrėžti kitą aspektą, bet e, laukiu dar, aišku, galutinės formuluotės. Reikėtų užtikrinti, kad e, elektroniniai mokėjimai būtų saugus, panaudojant visas dabar prieinamas priemonės. Taip pat Žinome, kad e, kai kurios naujos paslaugos turės e, pasiekmių mokėtojams ir piliečiams ir reikėtų tuomet atitinkamų diskusijų šitais klausimais. Ir paskutinis dalykas - reikia užtikrinti saugumą, siekiant išvengti sukčiavimo elektroninių mokėjimų srityje bei e, prieigos prie sąskaitų E, srityje, užtikrinant tinkamą saugumą. Man atrodo, kad pranešėjas pritarė daugumai šių aspektų, tad mes e, toliau dirbsime ir tobulinsime šį e, pranešimą, kuris yra ne vien tik tai techninio pobūdžio dokumentas, bet jis turės labai rimtų pasiekmių piliečiams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, noriu visų pirma padėkoti pranešėjai už subalansuotą darbą. Niekas nenusteps, jog aš kalbu apie kompetentingą e, komitetą nagrinėjantį e, šį klausimą. Pone Intvelt minėjo virusą. Aš manau, kad mes neturim sunaikinti to viruso. Čia kalba nesisuka apie visuomeninę paslaugą. Čia kalba sukasi apie struktūrą, e, kuri e, veikia dabar pagal e, mokėjimų direktyvos išplėsta taikymo sritį ir žinome, kad praeitėje buvo tam tikrų piknaudžiavimų ir aš visiškai su tuo sutinku, tačiau jau ne pirmus metus yra sakoma, kad šios šie komitetai pasiteisina tik tuomet, kuomet jie yra ekonomiškai pagristi ir skaidrus, veikia skaidriai. E, komisija mums sako, kad e, tik tai šešiose valstybėse veikia tokie komitetai. Tai ar reiškia, kad tik ten jie yra naudingi? Ir jeigu mes e, eisim šituo keliu ir kitose sektoriuose, tai vargo mes toli nueisime, nes retai būna sričių, kur visos 27 valstybės veikia vienodai. Ir kodėl tik šešiose valstybėse yra šitos struktūros? Todėl, kad e, tose valstybėse mokėjimo priemonės, e, mokėjimai atliekami remiantis truputį kitais pagrindais, nes yra valstybių, kur naudojami čekiai, pavyzdžiui, kai kuriuose kitose tai nelabai naudojama priemonė. Ir Taip pat reikia atsižvelgti į tokį aspektą, kaip vienos mokėjimo priemonės finansavimas apmokestinant kitą priemonę. Aš e, manau, kad e, komisijos narys per plenarinę posėdžio diskusijas šituo klausimu sakė, jog iškyla problemų įgyvendinant kai kuriuos dalykus, dėl kurių buvo nuspręsta. Uh, Tad aš manau, kad e, poveikio vertinimas būtų gal geras dalykas, tačiau tai turi būti atliekama tikrai labai objektyviai. O būtent turi būti aiškinamasi, kiek kainuos, ar tai yra pateisinama ir jeigu nėra numatytas e, atlyginimas už e, kredito kortelės naudojimą, tai kaip apskritai tuomet e, apmokama už tai. Mes turim išsiaiškinti visos tuos aspektus ir turime suprasti, kaip visuomenė keičia savo požiūrį į tai. Turi būti atliekamas poveikio vertinimas, bet jisai turi būti e, sąžiningas, teisingas, apimti visus klausimus ir e, reikėtų galbūt taip pat panaikinti tas mano anksčiau tos minėtus komitetus. Dėkuoju, pana Šmit. Dėkuoju. 30 pakeitimas, kurį pateikė e, ponas Foks, yra tas, kuriam galiu pritarti. Ten be abejo gal, yra pasakyta, kad gali būtų sunku įsikišti į puikiai veikiančią rinką. Na, sutinku, kad mes turime elgtis atsargiai. Ir ponas Gozės irgi bandė pasakyti tą patį. Tačiau norėčiau pasakyti dar ir štai ką. Tačiau mes nekalbam apie gerai veikiančią rinką. Todėl mums reikia kažką daryti, kad ji veiktų gerai. Nulato žvalgomės į Junktinės valstijas, o jie šioje srityje yra numatę apribojimus, kad ir, ir tuomet e, vartotojams taikomi mokesčiai labai ryškiai sumažėja. Tačiau prieš tai mums reikia, kaip jūs sakiau, atlikti poveikio vertinimą. Tiesiog aišku, yra viena iki šiol rinka neveikia labai sklandžiai ir privalu kažką daryti. Dėkoju. Thank you, Mr. Pirmininkas. Ačiū, kolega Epping. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbu ponio Ashley Fox vardu. Jis negali dalyvauti mūsų posėdyje, tačiau jis dėkoja kolegai Terho už atliktą darbą, dirbant prie šio pranešimo. Ponas Fox remia pranešėjo požiūrį, Jo pakeitimai siekia tekstą papildyti, o ne pakeisti. Pirmąjį kompromisinių e, pakeitimų variantą e, ponas Foks remia. E, mokėjimo kortelės yra salikinai nauja rinka, tad mes čia turime pasitelkti ir toliau in, in, reikiamas inovacijas, tačiau tinkamai šias rytis sureguliuoti. Ir Mes čia kalbame apie tai, kad, paleng, kad privalu būtų palengvinti e, mokėjimų kortelėmis procesą, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir stengiant užtikrinti reikiamą vartotojų apsaugą. Kolega Fox sutinka su tais pakeitimais, kurių tikslas yra išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų kainuoja vienas ar kitas mokestis kortelė. Ir taip pat kitas dalykas yra mokėjimai mobiliuoju telefonu. E, būtų reikalinga aptarti tam tikras schemas, kurios užtikrintų galimybę sėkmingai veikti rinkoje visiems ir išsiaiškinti, kokios schemos veikia geriausiai. Kai dėl vadinamųjų daugia šalių tarbankinių mokesčių, ponas Fox mano, kad dabartiniai mokesčiai yra iš tų, kur, reik, kuriuos reikia tinkamai tvarkyti. Kol kas alternatyvų tam nėra, tad e, nes, nesie, neturėtų būti siekiama juos visiškai uždrausti. Tiesiog reikėtų užtikrinti, kad jų dydis būtų sąžiningas. Ir tai turėtų padėti e, skatinti jų atsiradimą šalyse, kur jų nėra. Ir būtina taip pat užtikrinti kad būtų tinkamai gyvendinama vartotojų teisų apsaugos direktyva ir kad būtų galima užtikrinti tai, kad um, papildomi mokesčiai nebus dideli. Prie kelių prekių ženklų daugiau vienam gali būti įmanomas dalykas, tačiau turėtų būti privaloma nekelti rizikos um, vartotojų ir taip pat čia būtina įtvirtinti starčių sudarimo laisvę. Um, Kolega Fox nemano, kad bankai turi turėti prieigą prie klientų sąskaitų detalių duomenų. Ir jis laukia galimybės toliau dirbti su ponu Terho prie šio pranešimo. Dėkuoju. Now, uh, to... Ačiū. Dabar suteikiu žodį komisijos atstovui. Sean, please. Thank you, Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, keletą bendro pobūdžio pastabų norėčiau pasakyti. O paskui detaliau pakomentuosiu tuos aspektus, kurie su, susijęs su konkurencija ir daugiau šalis tebakės mokesčiais. Mm, ta diskusija mums labai įdomi. Mes manome, kad jūsų diskusija atspindi tai, kas buvo pasakyta konsultavimuose metu, nes tas konsultacijas vykdė komisija, siekiantama išsiaiškinti vartotojų poreikius. Komisaras Almūnė yra e, dirbęs prie šios ryties, yra parengta žalioji knyga susijusi su vartotojais, kurie naudojasi kortelėmis ir mobiliaisiais telefonais mokėjimams. Aš manau, kad Jūs paminėjote čia labai svarbius dalykus. Jūs kalbėjote apie tarbankinius mokesčius, kalbėjote apie skaidrumo didesnį užtikrinimą ir taip toliau ir panašiai. Paprastai tai yra tie dalykai, kurie kelia daugiausia diskusijų. Taigi prieš kalbant apie detalės, norėčiau pasakyti, koks yra komisijos požiūris. Per artimiausias keletą savaičių mes pateiksime politikos gairias tam tikras susijusias su tomis rytimis, kuris apima žalioji knyga. Ir mes manome, kad pirmiausia, kad svarbu kalbėti apie tas rytis, kur reikalingi skubus veiksmai. Žalioji knyga jau iškelia tuos svarbius klausimus, tačiau jau kitą met mes pateiksime e, tas rekomendacijas. 2013 metais pirmoje pusėje bus galima imtis jas įgyvendinti. E, dabar e, analizė vyksta ir mes dabar E, galėsime galbūt spalio mėnesio pabaigoje jau pateikti šiek tiek informacijos apie tai. Ir aš tikiuosi, kad paremsite mūsų atliekamą darbą, rengiant teisėkūros pasiūlymus. Keletas svarbesnių čia paminėtų dalykų dėl papildomų mokesčių. Be abejo, kalbant apie vartotojų teisų apsaugą, šis klausimas labai aktualus. Dalis problemų jau buvo išspręsta prie mus vartotojų teisų apsaugos direktyvą. Tačiau žalioji knyga e, irgi kelia šias problemas ir, kaip žinote, mokėjimų direktyvos nuostat, nuostatos sako, kad valstybės narės pačios renkasi, kaip direktyva turės būti įgyvendinta ir ta direktyva buvo įgyvendinta labai įvairiai skirtingose valstybėse narėse. E, reikėtų rinkoje sukurti daugiau vientisumo. Turime nepamiršti, kad mokėjimų direktyva taip pat turės būti peržiūrėta ir tai įvyks kitais metais. Mes norime, kad būtų parengtos tam tikros gairės dėl papildomų mokesčių, norime, kad jie būtų žymiai skaidresni negu buvo iki šiol ir kad atsirastų daugiau sąžininkos konkurencijos. Kai dėl tarbankinių mokesčių dydžio, aš manau, kad geriau šį klausimą atsakytų kolegos iš konkurencijos direktorato. Uh, also... Ačiū. Jei leisite, atsakysiu į ponios Intvelt prieš tai būsį klausimą susijusi su tokia šalis tarbankiniais mokesčiais. Ir noriu sureaguoti į jos nepasitenkinimą dėl to, kad komisija jau anksčiau nesijėmė veiksmų dėl e, daugia šalių tarbankinių mokesčių. E, E, ir atitinkamų taisyklių nustatymo tų mokesčių taikymui. Norėčiau paprieštarauti, komisija iš tiesų ėmėsi, e, ėmėsi tų veiksmų, mes, mūsų konkrečiai direktoratas jau daugiau kaip 20 metų užsima tais klausimais ir e, galbūt Liuksemburgė mes neturėjome galimybės pas, konkrečiai e, išreikšti savo poziciją, labai konkretų dokumentą pateikti, dėl to, kad komisija vis savo vis, visumoje nėra pateikusi atitinkamo e, paskutinio dokumento, kurio mes la, ilgai laukime. Ir mes turime konkretų požiūrį dėl tų renkamų daugia šalį tarp bankinių mokesčių. Žinoma, šioje srityje daugelis e, dalykų turi būti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu. O Europos komisija mes e, buvome e, bilinėjomės ir buvo, buvo iškelta byla e, su Visa ir Mastercard kreditų institucijomis. Ir, ir toliau mes tęsėme tos bylos nagrinėjimą e, su viz, vizos, at, viza atžvilgiu. Ir, e, E, ta, tas bylos pratesimas e, buvo pratesta dar e, rūpiučio mėnesį ir mes tai darome labai glaudžiai bendradarbiaudami su nacionalinėmis kompetitingoms. Ir mums kyla klausimas, ar nereikėtų parengti pagaliau ir priimti tokio teisės akto, kuris galiotų ir reglamentuotų šią sritį visoje Europos Sąjungoje. Ir mes labai norėtume išgirsti ir parlamento poziciją šio klausimu. Uh, Ir kaip mano kolega iš e, gener e, rinkos generalinio direktorato sakė, e, mes dar artimiausių metų, jau spalio mėnesį, žengsime kitus žingsnius, tolesnius žingsnius šioje srityje. Turiu pabrėžti, kad iš kompetencijos generalinio direktorato pusės vyk, vykdant tai yra, ieškant papildomų būdų, kaip reglamentuoti šią sritį, mes turime remtis ir atitinkamų bylų nagrinėjimo rezultatais. Tam tikrais atvejais daugišaliai tarbankiniai mokesčiai galbūt buvo neišvengiami. E, kai kuriais atvejais e, paslaugos galbūt galėjo būti teikiamos e, lais, nemokamai. Tačiau Reikia pabrėžti, kad tik tiesioginių debeto e, operacijų atveju buvo šešiose valstybėse narėse taikomi daugiašaliai tarbankiniai mokesčiai. Ir tai buvo daroma mokant internetu ir mobiliuoju ter, e, tel, telefonu o mokant mokėjimo kortelėmis visose valstybėse narėse e, naudon buvo taikomi daugi šaliai tarbankiniai mokesčiai, ypač kai kalbama apie vizą korteles. Ir visose valstybėse narėse tie mokesčiai, jų dydis skiriasi. Mūsų generalinis direktoratas pabrėžia, kad mes E, dar ne visiškai, negalime išsiaiškinti, kodėl tas mokesčių lygis skirtingose valstybėse narėse taip stipriai skiriasi. Pavyzdžiui, Lenkijoje penkis kartus didesnis už Belgijoje taikomus atitinkamus mokesčius. Tad, e, vidau, tai yra vidaus rinkos integracijos klausimas ir apie tai yra kalbama ir žaliojoje knygoje. Tad, niekas nesako, kad. E, tos paslaugos turėtų būti teikiamos visa, visiškai nemokamai, tačiau jeigu jo, tie mokesčiai yra taikomi, tuomet jie neturėtų būti slapstomi, e, juos turi būti aišku, turi būti aišku, kodėl jie yra tokie nustatyti ir kokie jie konkrečiai yra. Tačiau kol kas e, e, tai kontroliuoti yra dar sudėtinga ir ši problema taip pat buvo iškelta iš mūsų pusės. Dėkoju. Ačiū. Dabar vėl suteikiu žodį pranešėjui ponui Sampor. Ir prašyčiau jūsų kalbėti trumpai. Thank you all. Thank you all for your... Dėkoju visiems už konstruktyvius komentarus. Jokių apibendrinimų daugiau nedarysiu, tačiau norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį minėjo daugelis kolegų. Be abejo, mes čia dirbame vartotojų teisų apsaugos labui, mes šito turime nepamiršti, kai diskutuojame šių, apie šios sudėtingus dalykus. Tai yra mūsų tikslas. Visiems dar kartą ačiū ir stengsime dirbti kuo greičiau. Kitą savaitę jau judėsime. Pirmin, pirmininkas dėkoju. 26 rugsėjo balsuosim plenarinėje posėdėje, balsuosime spalį. Dabar einam prie kito pranešimo, tai yra pono Gygold pranešimas. Direktyvos 2009-65 dėl įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių kolektyvinio investavimo perleidžiamus vertybinius popierius subjektais derinimo nuostatų susijusių depozitoriumi funkcijomis atlyginimų politikai ir sankcijomis dalinis keitimas. Dėkoju. Kalbėsiu vokiškai, išimties tvarka džiaugsis ponas Manas, mano kolega, galėdamas klausyti vokiškai mano pasisakymo. Ar visi mane girdite? Tie kolektyvinio investavimo perleidžiamus vertybinius popierius subjektai ir jų klausimas yra tikrai e, sėk, didelė sėkmės istorija. E, Europoje praeisiais metais buvo investuota e, į šią sritį 5,9 milijonų eurų. Ir visa tai ir sėkmingai vyksta dėl to, kad egzistuoja labai aiškus reglamentavimo pagrindas, ir, ir, e, kuris leidžia e, tiek e, paslaugų teikėjams, tiek ir vartotojams naudotis šios sistemos privalumams. Daugelis vartotojų naudojasi šią sistemą, norėdami investuoti ar aprūpinti savo ateitį išėjusi pensiją. Šioje srityje mes, e, aišku, siekiame visų pirma apri, ap, apsaugoti vartotojų teisės ir toliau skati, e, plėtoti šią sistemą ir užtikrinti tų produktų teisingą e, naudojimą ir stengtis užtirsti, užkirsti kelią tam, kad tie, tų produktų naudojimas būtų E, išstumtas į kitas sritis, tam tikras kitas finansinės sritis, kurios nėra taip gerai reglamentuotos ir apsaugotos ir kontroliuojamos. Ir e, trys sritis yra labai svarbios. Tai yra e, depozitoriumų, depozitoriumams skiriam, teikiamų reikalavimų sugriežtinimas. Reikia pasimokyti iš Medofo aferos skandalo. Daugelis mūsų e, gyventojų stipriai nukentėjo nuo šio asmens machi, finansinių machinacijų ir dėl to reikia e, nustatyti labai griežtus reikalavimus depozitoriumams, kad mūsų vartotojai būtų tikri, kad už kad jie galiausiai patirs finansinę žalą, išaiškėjus, kad e, jų nepažįstamos finansinės struktūros e, manipuliuoja jų pinigais. E, iki šiol e, į, į mūsų institucijoms ir komisijai konkrečiai nebuvo galimybių tinkamai kontroliuoti ir apsaugoti e, vartotojus, kaip tą parodė Medofo afera. Tačiau dabar mes galiausiai turime sistemą, kuri, pagal kurią ir tais atvejais, kuomet depozitoriumai yra, kuriems yra pateikiami tie kolektyvinio investavimo perleidžiamus vertinius popierius e, subjektai. Ir kuri, kur, tu, tie depozitoriumai, e, kurie, kurių veikla nėra reglamentuojama, nėra užtikramas pakankamas e, apsaugos lygis, vis tiek yra galimybė vartotojams susipažinti su jų sudaromos sutarties su atitinkamu depozitorimo banku turiniu ir žinoti iš anksto, į, su kokiais E, su kuo jie turi reikalą, koks yra jų e, siekiamo naudoti produkto patikimumo lygis. Kitas labai svarbus dalykas yra vadinamieji e, atlyginimo, vadinamos atlyginimo schemos, kurias taip pat reikia reglamentuoti, ypač kai kalbame apie alternatyvius investicijų fondus. Aš, man labai įdomu šioje srityje, šiuo aspekt, kalbant apie šį aspektą, susilaukti kolegų pastabų ir galbūt pakeitimų pasiūlymų, e, galvojant apie tai, ar tos egzistuojančios e, atlyginimo sistemos yra pakankamai saugios ir atitinka investuotojų interesus. Ir e, kokio lygio tas, atly, tas atlygis, tai, to atlygios, tai kokio lygio atlygis gali, gali užtikrinti tos atitinkamos schemos tiek investuotojams, tiek ir, pažiūrėjau, vadybininkams, menedžeriams, kurie e, tvarko e, investuotojų, e, investuojančių žmonių investicijas. E, Taigi labai svarbus atlygis, atlygio tiek valdyt, fondų valdytojams, tiek ir investuotojams klausimas, tačiau e, reikia e, apibriežti ir atsakomybės e, lygį ir nustatyti atitinkamas akcijas, jeigu paaiškėtų, kad investicijos nėra, nėra deramai, tinkamai valdomos, yra patiriama didelių nuostolių. Ir taip pat svarbus yra išlaidų klausimas, kokio, kokių išlaidų investuotojas sulauk, gali tikėtis e, investuodamas į vieną ar kitą investicijų fondą. Taip pat yra e, labai svarbus ir e, premijų klausimas investuojant į tam tikrus specifinius fondus. E, kad tos, e, tos premijos negali būti e, garantuojamos fondų e, administratoriams tais atvejais, jeigu investavimo permečimus vertybinius popierius subjektais besinaudojantis investuotojai nepe, to, nekeičia fondo į kitus fondus visus, visą šią sritį reglamentuojant būtina numatyti atitinkamas sankcijas ir dėl to e, reikėtų pagalvoti apie konkrečias taisyklės, kaip tą galėtume padaryti. E, šis rytis yra tikrai labai įvairiapusiška, labai kon, mm, sudėtinga ir dėl to būtų puiku, jeigu susilaukčiau e, pasiūlymų ir pastabų, kad mūsų investuotojai ir e, ir smulkus, ir stambus vartotojai, ir nevyriausybinės organizacijos galėtų įsitraukti į šios rinkos reglamentavimo procesus, kad mes galėtume e, tinkamai kontroliuoti šią rinką. Kadangi e, kolektyvinio investavimo perleidžiamus vertybinius popierius subjektais rinka dabar jau nebepanaši į tą, kuri, buvo, kuri egzistavo iki šiol ir dėl to e, mums reikia pasitelkti visą savo fantaziją ir e, stengtis e, gerai reglamentuoti šią sritį, atsižvelgiant į naujausius pokyčius. Taip pat įdomus yra ir klausimas susijęs su um, su tais vadinamaisiais usits ar kolektyvinio investavimo perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, kurie yra investuojami į e, likvidžius produktus. O tokie produktai yra e, tikrai labai naudingi e, skatinant žaliosios ekonomikos plėtrą ar investuojant į aplinką tausojančias technologijas, taip ir taip skatinant ūkio konkurencingumą. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaipgi E, komisija e, galėtų prisidėti prie e, investicijų į tokią, į tą žalėje rinką skatinimo. Man tikrai bus įdomu išklausyti kolegų pozicijos šiais klausimais ir net nebejoju, kad ir ateityje bendradarbiausime konstruktyviai ir prisidėsime prie to, kad kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų rinka pasitarnautų mūsų vartotojams, atitiktų jų e, poreikius ir e, ta rinka būtų atitinkamai pareguliuota atsižvelgiant į e, šiandieninę krizę. Uh, Dėkoju. Kviečiu visus kolegos kalbėti kuo trumpiau. Pirmiausia, Tomas Mann, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą, kaip ir mano kolega ką tik tą padarė. Susidaro įspūdis, kad e, politikai nuolat e, atsilieka, mes bandome pataisyti tai, kas neteisingai, e, kas buvo blogai, kas neteisingai vyko rinkose. Ir yra džiugu, kad bent jau šitoje srityje mes galime labai kvalifikuotai e, realizuoti savo um, savo užduotis, savo norus. E, minėtoje rinkoje e, investuotojai dažniausiai būna e, smulkus investuotojai, tai yra vartotojai, kurių apsaugą būtina užtikrinti ir tas apsaugos lygis turi būti tikrai didelis. Ir jeigu mes e, šiek tiek patobulinsime jau dabar egzistuojančią sistemą, tuomet e, tikrai e, užtikrinsime tą deramą vartotojų apsaugos lygį. Žinoma, tą darysime padedant ir komisijai. Įdomu yra tai, kad čia į sistemą įsijungia ir subdepozitorijomai. E, man yra, e, atrodo, esant nepaprastai svarbu tai, kad į šią rinką įsitraukia ir nauji subjektai. Ir e, kad tie depozitoriumai, e, kurie gali, kuriuose yra atskiriamas nuosavybės saugojimas. Tai yra nuosavojo kapitalo saugojimas ir investuoto kapitalo saugojimas. Uh, Aišku, reikia numatyti ir sankcijas, ir tų sankcijų um, atitinkamą griežtumą, kad, kaip jau sakiau, galėtume e, apsaugoti savo e, investuotojus. E, nes žinome iš praeities patirties, kad e, daugelis investuotojų e, šioje, investuodami į šią sistemą, į šią rinką, produkt, tokio, šios, šių produktų rinką, net, ilgą laiką neturėjo galimybę susipažinti su e, investavimo sąlygomis ir galimomis, galimais padariniais. Todėl aš manau, kad šitą sritį turime tikrai geriau reglamentuoti ir aš tikiuosi, kad mes galėsime geriau bendradarbiauti su komisija ir pavyks e, užtikrinti mūsų investuotojų e, apsaugos lygį ir jie galės ramiau gyventi ir nebesusidurs su tokiais skandalais, kokie, koks, koks buvo e, Medofo atveju. Well, um... Pane Makardai, dėkoju. Norėčiau pasveikinti pranešėją parengusi puikų pranešimą. Požiūrį ten išdėstytai aš remiu ir man atrodo, kad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad mes peržiūrėtume tuos teisės aktus, nes čia mes kalbame apie pasitikėjimą, tikėjimą vartotojų. Nežinome, kad nekarta KIP e, VPS buvo pasinaudota blogai, buvo piknaudžiauta ir tokiems atvejams reikia užkirsti kelią. Nes tai tikrai turi dėlės įtakos investuotojų pasitikėjimui. Na, į detalės nesileisiu, nes manau, kad Mes turėsime progą dar su pranešėjų susitikti, tuos specifinius klausimus aptarti, bet bendrai kalbant, aš norėčiau pasakyti, kad mano frakcija norėtų gauti aiškę informaciją apie tai, kaip vertybiniai popieriai skolinami, kokia yra to rizika, kokia galima nauda. Mes taip pat norėtume žinoti, kas yra e, investuotojas, kaip jis turi veikti ir kokį poveikį turi atsakomybės nustatyta tvarka susijusi su aktyvais. Taigi mes norime, kad būtų numatytas griežtesnis atsakomybės režimas, nes manome, kad saugumo turi būti daugiau. Na, šiaip ar taip, mm, e, kai kalbame apie e, atsakomybę, e, tai turime žinoti, kad šis klausimas ypatingai svarbus. Mes norime kad šis rytis būtų sustiprinta ir pagerinta. Mes taip pat manome, kad metinis aktyvų sertifikavimas irgi būtų svarbus. Ten turi būti inventorinis klientų sąrašas. Ir tai turėtų taip pat atsirasti. Čia aš irgi nesileisiu į šių argumentų detalės, jie jau buvo šiek tiek minėti. E, apie tai kalba suinteresuoti sektoriai, pirmiausia, pramonės. Ir visą laiką, kai tik iškyla poreikis apginti nesuotų interesus, šie klausimai iškyla. Jeigu atsiras toks papildomas darbo krūvis, o būtent tie sertifikatai, jeigu pasirodys, mes galėsime pasakyti, kad investuotojams daugiau privalumų atsiras, galėsime pamatyti tiksliai, kokie yra tie aktyvų sąrašai. Tai tiek norėjau šiandien pasakyti. Ir kaip jau sakiau, remiu pranešėjo požiūrį, nes svarbu yra atkurti investuotojų pasitikėjimą ir keistis informaciją dėl piknaudžiavimo atvejų, kurie pakirtų investuotojų pasitikėjimą. Pirmininkas, dėkoju. Kolegė Jensen, prašau. Tak, Herr Forman. Øh, jeg skal i Dėkuoju. Pirmininkė, kalbant apie parlamento taisyklės, tai aš pradėsiu nuo pareiškimo dėl ekonominio interesų. Aš e, esu investuotojų valdyboje. Ir e, mums Danijoje priklauso apie 16 procentų KIPVPS. Kaip kiti, kalbėjo kolegos, sakė, labai svarbu pabrėžti, kad investuotojai būtų apsaugoti banko atžvilgių ir kad visos taisyklės būtų tinkamai gyvendinamos šioje srityje. Manau, kad priemonės, kurių čia įmamas iš tikrųjų yra adekvačios. Mes dabar galim kalbėti apie pateikto pasiūlymo įvairius aspektus. Šiaip manau, kad e, komisija atliko tinkamai parengiamą į darbą. Atlyginimų sistema. Tai čia taip pat turim atsižvelgti į investuotojų interesus ir išsiaiškinti, kokios gali būti skatinimo priemonės e, apsaugant investuotojus. Manau, kad principas, kurį čia reikia taikyti, gali būti tas pats principas, kurį numato kiti teisės aktai. Pavyzdžiui, teisės aktai reglamentuojantis al alternatyves investavimo formas. Manau, kad e, turime detaliau nagrinėti, kaip visos tos nuostatos bus konkrečiai gyvendinamos. Kaip liberalai mes pernelyg uh, nesidžiaugiam, kad yra kišamasi į atlyginimų sistemą, tačiau turim čia vis dėlto kalbėti labai e, apie konkrečius aspektus. Dėl KIPVPS 4 mes dabar turime naują tarp valstybinę priemonę ir aišku natūralu dabar bandyti įtvirtinti kažkokias panašias sankcijų sistemas valstybėse narėse. Šiandien pir, pirmieji kalbėti, pon, ponė Makartė, be kita ko, sakė, jog e, bankininkystės sektorius kalbės apie papildomus mokesčius. Kai kurie kiti kolegos taip pat minėjo šį aspektą. E, čia taip pat iškyla ir trečiųjų E, šalių de depozitinių bankų klausimas bei atsakomybės aspektas. Aš manau, kad e, pirmiausiai mes turime užtikrinti, kad investuotojai gautų visas garantijas, kad e, jų vertybiniai popieriai bus apsaugoti. Dėkoju. Kolega Kamal, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjų, nes diskusija buvo tikrai įdomi, jau vyko keletas per praeitą mėnesį ir mes diskutavome ne kartą su kitais šešėliniais pranešėjais, iš tikrųjų labai uh, įdomus, įdomus buvo diskusijos, jos apėmė be kitą kokiai PVPS aprepties klausimus. Mes be abejo galėtume apie tai diskutuoti, tačiau Europos komisijos atstovai yra pateikę savo siūlymus ir aš manau, kad mes turėtume labiau suprantamai tą klausimą spręsti atsižvelgdami į komisijos poziciją. Taigi, kai mes žvelgėme į įvairius finansinės krizės elementus, mes galime matyti, kad daugelis mini tų bankrutavusių investicinių fondų pavyzdį. Ir dabar aš manau, kad mes diskutuojame apie problemos esmę, kalbame apie atsakomybę ir de, tų, kurie turi tuose fonduose depozitus atsakomybę taip pat. E, situacija keičiasi KIP VPS rytyje ir manau, kad atsakomybės rytį taip pat laikas sureguliuoti geriau. Aš norėčiau, kad daugiau aiškumo ir tyrimo būtų šiuose srityse. Ar gali gali būti taip, kad depo, depozitoriumi galėtų atsisakyti dalies savo atsakomybės ir perkelti ją trečiosiom šalims. Problema yra ta, kad mes norime, kad kažkas būtų atsakingas, nes negalima tą atsakomybę permesti ant kitų pečių, ypač šiame krizės kontekste. Ir mums Rūpesti kelia tai, kad subankrutavusių bankų direktoriai paprastai atsakingais nelaikomi, o tuo tarpu laikas, kad ir finansinėme sektoriuje atsakomybės būtų įmamasi. Priešingų atveju nesulauksime investuotojų pasitikėjimo. Institucijos bankinės taip pat domis šiais klausimais, su manim susisiekė kelios institucijos. Turėtume išsiaiškinti kaip susiklausė sistema, nes iš, kai kurios bankinės institucijos mano, kad jos turėtų iškristi iš rinkos, jeigu įsigaliotų tos naujos um, taisyklės. Galbūt tektų kalbėti apie bankinių struktūrų kai kurių uh, jungimasi, tačiau turime išvengti ir pernelyg didelės koncentracijos. Būtina šį, šią sritį pirmiausia gerai ištirti. Mums vertinant poveikį buvo pasakyta, kad e, yra pavyzdys Lenkijos, kai bankinė institucijai vienai ten kila klausimas dėl to, kaip pristaikyti prie naujų taisyklių, kad dėl sankcijų būtina įtvirtinti skaidrumo direktyvą, kad skaidrumas vyrautų, kad tai būtų viena iš svarbiausių taisyklių, nes kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau, tačiau čia irgi reikalinga pusiausvyrą, tačiau e, svarbu užtikrinti, kad investuotojai gautų reikiamą informaciją, tačiau kad tai būtų protinga atrinkta ir parinkta informacija. Mes finansinės krizės kontekste turime tam tikrų problemų, tačiau e, daugiausia klausimų kyla dėl to, kad bankų sektoriuje pernelyg daug gaunama naudos, jų efektyvumas netitinka gaunamos naudos, tas santykis yra nesubalansuotas. Daugelis ekspertų neturi pakankamai žinių šiam, e, šiems klausimams spręsti. Aš manau, kad atlyginimą mokėti reikia pagal darbo efektyvumą. Dėkuoju, ponė Lūrin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, jog e, niekas čia nebando neikti būtinybės e, apsaugoti investuotojus pasakyti Europos komisijai, kad dabar mes dirbame ties jūsit 5, jūsit 6. Ir galvoju, ar nebūtų tikslinga peržiūrėti plačiau, kai PVPS teisės aktus ir daryti tai e, reguliariai kad e, mes e, nekeistume nuolat tam tikrų detalių, kai PVPS 5 srityje mes e, siekiame suvienodinti reikalavimus, kurie naudojami depozitams. Ir manau, kad yra būtina čia atsižvelgti į direktyvos AIFM turinį. Mes jau įtvirtinome labai e, išsames teisinės taisyklės taikomas tam sektoriui, tai yra antrojo lygmens taisyklės ir tuo būdu pagrindinis uh, tikslas mūsų turėtų būti e, kai PVPS 5 lygmenių bendrų standartų užtikrinimas. Ir tuo būdu būtų identiški reikalavimai taikomi bei vienodai apsaugomi visi investuotojai ir vienodai apsaugomas e, turtas ir e, tuo pačiu e, investavimo fondams būtų daug lengviau dirbti. Kai PVPS buvo sukurti, galvojant apie mažmeninius investavimo fondus ir mes manome, kad e, galvojant apie priežiūros institucijas, apie pačius fondus bei apie depozitus, Tai čia mes turim galvoti būtent apie tą bendrą vardiklį ir e, turim akcentuoti visų pirma konvergenciją ir siekti aukštų standartų, kuriuos numato direktyva. O antra, turime užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp tų struktūrų, kurios užtikrina investuotojų apsaugą. Trečias dalykas, reikėtų, kad e, visi aiškiai suprastų delegavimo taisyklių poveikį tam tikrose rinkose ir dirbat su tam tikro pobūdžio turtu. Kaip jūs žinote, kartais iškyla problemų dėl tam tikrų smulkių detalių ir dėl techninių detalių gali iškilti nesklandumų apsaugant investuotojus. Ir e, gali iškilti problemų apskritai, kai PVPS. Aš manau, kad e, šis sektorius vis dėlto yra sėkmės įrodymas, mes galim tuo didžiuotis ir turime tinkamai e, viską daryti toliau. Dėkoju, pana Šmit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Liulink savo pasakymų pabaigoje pasakė tą, ką aš ketinau sakyti. Aš buvau pranešėjęs, ką į PVPS klausimų. 2001-2003 metais. Klausimas prieš 13 metų buvo pradėtas nagrinėti ir mes šį beitą nuveikėm. Na, tas, tas dalykas buvo, sakyčiau, sėkmės istorija iš tikrųjų. Ir man patiko dirbti prie šio klausimo, kolegoms esu už tai labai dėkingas. Svenas minėjo direktyvą apie E, atlyginimo investuotojams kompensavimo direktyvą. Šis klausimas yra blokuojamas. E, bankų sąjungos diskusijos atrodo vyks prieš tai ir tas dalykas yra labai aktuolus klausimas, todėl apie investuotojų apsaugą yra būtina kalbėti. Mes atsikratėme, kai dirbau anksčiau prie dokumentų daugelio neįkiamų dalykų, todėl šiandien galime šiek tiek jaustis patogiau. Pirmininkas, dėkoju. Gal komisijos atstovai norėtų pridurti ką nors? Yes, dėkoju, kad suteikėte mums žodį. Manau, kad mes atsižvelgsime į daugelį dalykų, kuriuos čia išgirdome. Mes Dar kartą atidžiai persižiūrėsime sąrašą institucijų, kurios yra tinkamos. Mes žinome, kad jų yra keletas, kurios jau veikia kaip depozitoriumai. Ir mes negalime gauti kol kas daugiau šalių tarpbankinių mokesčių leidimo. Ir jeigu, jeigu įmonė nori veikti kaip depozitoriumas, yra būtina įgyveninti visas taisyklės susijusios su E, investuotojų teisių apsaugą. Tos taisyklės ar bus to, tobulinamos. Aš norėčiau pasakyti, kad MIFID bus tie dalykai, tas lenksis, kurį visi turės e, įveikti, turėdami veikti kaip depozitoriumai. Ten bus numatyta visai reikalavimų susijusių nuo savojo kapitalo ir taip toliau ir panašiai. Bus tam tikri ribiniai reikalavimai, kurių netitikus e, įmonė neturės teisės veikti kaip depozitoriumas. Aš Manau, kad, e, o, kad kai PVPS 5 diskusijos buvo šiek tiek atidėtos ir apie tai bus kalbama kartu su IFMD klausimais. Ir dabar mes kalbėsime pirmiausia apie depozitoriumų reformą, kur yra būtina prieš reformuojant um, e, KIPVPS sritį, nes ši reforma yra tikrai skubi. Mes žinome, kad yra mažmeninių investuotojų, kurie dabar yra mažiau apsaugoti negu MIFID, pavyzdžiui, investuotojai, kur, kur, kur investuoja didelės įmonės. Ta padėtį būtina taisyti. Lauksime ir kitų siūlymų. Mes apie depozitoriumus kaip skubų klausimą diskutuojame ir štai dėl ko vyksta kita diskusija, kur kalbama, kad būtina ginti investavimo fondus apskritai, nes tie fondai vaidina svarbu vaidmenį bankų srityje. Ir tai yra neva svarbiau beveik negu kaip PVPS fondų klausimai. Ir tie fondai labai e, reikšmingai veikia kitų finansinių paslaugų sektorėje. Vyko konsultacijos dėl KIPVPS ir mes manome, kad reikėtų kalbėti ne tik apie KIPVPS, bet ir apie platesnį spektrą tų visokių paslaugų. Depozitoriumų reforma turėtų vykti pirma, o paskui turėtų vykti plačios diskusijos dėl to, kaip reformuoti šias rytį ir mūsų minėtų institucijų veikimą šešėlinės bankininkystės srityje. Taigi, čia irgi turi būti tam tikri reikalavimai susijęs su garantijomis kapitalu ir taip toliau ir panašiai. Depozitoriumai vaidinti turi esminį vaidmenį užtikrinti investuotojų saugumą ir manyčiau, kad pasitikėjimas, pasitikėjimo atkūrimas čia bus esminis dalykas. Dėkuoju, pirmininkas, ačiū. Ir dabar pranešėjų, ponų Gygol, žodis apibendrinimai. Well, just very briefly, thanks for... Trumpai. Labai trumpai dėkoju visiems už komentarus ir manau, kad jie visi yra tos pačios dvasios. Ačiū už įvairius siūlymus, kurių pateikė ir Alin, ir Said, ir kiti kolegos. Aneta Jensen pateikė taip pat savo pasiūlymus, taip pat noriu padėkoti. Ir man atrodo, pirmą kartą, kai dirbu šiame komitete, savo kalbos pradžioje kažkas paminėjo, kad gali iškilti interesų konfliktų ar specialių santykių su sektoriumi klausimas ir kad tai reikėtų taip pat sureguliuoti. Ačiū Anetai Jansen už tai, kad jinai savo kalbos pradžioje tai paminėjo. Tai pirmą kartą vyksta šiame komitete ir turbūt ne tik dėl to, kad jūs esate vienintelis žmogus šiame komitete, kam gali tas klausimas iškilti. Antras dalykas. Normalu, kad mes šį klausimą nagrinėjame būtent dabar, kad mes žvelgime visus finansų centrus ir yra iš tikrųjų normalu vykti į Londoną, diskutuoti su verslo atstovais. Mes, kai reikės, tą darysime ir su kitomis jurisdikcijomis, kalbėsime su kitomis institucijomis, kurios saugo vartotojų ir investuotojų interesus. Visa tai yra normali procedūra, kurios reikėtų laikytis. Be to, Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra vienas dalykas, kuris yra iš tiesų labai svarbu. Kai PVPS um, investuotojai buvo mažmeniniai investuotojai. Ir čia vėlgi nebuvo reikiamų kriterijų. Kai kada finansinės inžinerijos atvejais persislenkama nuo vieno produkto prie kito. Dabar regis yra logiška sakyti, kodėl neharmonizavus šitų visų dalykų. Turiu pasakyti štai ką, jeigu kalbėčiau su verslo atstovais ir vartotojų atstovais, tai tuomet turėčiau pasakyti, kad e, būtų netaip paprasta, nes e, kai PVPS pasirodė besas labai efektyvus instrumentas. Ir jeigu kokiam nors finansiniam centre, ne Europoje kažkas pasakytų, žinot ką, jūs galite kaip ką į PVPS parduoti tik tam tikrus dalykus. Ir aišku, gali iškilti diskusiją, ar reikėtų griežtesnio standarto kokiu sukurti. Ir tai gali sukelti neigiamų pasiekmių. Aš manyčiau, kad pirmiausia reikėtų uh, aptarti, kaip PVPS reglamentą, numatyti ten griežtesnius standartus ir finansiniam sektoriui situacijos nelengvinti, nes mes, bet turime kartu nesukurti ir e, nesusilpinti ir um, investuoti konkurencingumo. Aš manau, kad turime būtent tokios dvasios laikydamiesi tęsti savo diskusiją toliau. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū. Lapkričio 5 svarstysim. 29 lapkričio pakeitimų pateikimas. 17 gruodžio svarstysime pakeitimus. Balsuosime komitete sausio 21 dieną kitais metais. Next... Dabar eitume prie kito pranešimo. Tai yra ECB metinė ataskaita. Marisa Matės yra pranešėja šio klausimu. Žodis jai. Marija Martis. Obrigada, obrigada, senhor presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis mūsų komitete ECB metinis ataskaitos e, klausimu. Esant ekonominiai kriziai, ECB ėmė vaidinti didesnį vaidmenį užtikrinant institucijų pusiausvyrą ir ėmė aktyviau įgyvendinti įvairias priemonės kovojant su krize europiniu lygmeniu. 2011 metų ataskaita, metinė ataskaita Europos centrinio banko atspindi tuos pokyčius, kuriuos uh, mes e, matėme ES lygmenių kovojant su krize. Tie pokyčiai įvyko per e, išskirtinius metus, kaip apie juos pasakė ECB pirmininkas. Mes matėme, jog realus ekonomikos augimas buvo 1,5 procento tik tai. Tai buvo tikrai rimtas sumažėjimas palyginus su 2010 metais. Na, o dabar grįžtant prie pačios metinės ECB ataskaitos, tai galime čia skirti du labai e, aiškius laikotarpius. Pirmasis pusmetis, kuomet ECB e veikla buvo tokia, kurią būtų galima pavadinti netgi absurdiška ir, ir nepritaikyta realiai situacijai. Na ir antras e, laikotarpis, kuomet buvo taisomos klaidos padarytos per pirmąjį pusmetį. ECB e, balandį padidino palūkanas, o rūpiučio mėnesį tas e, padidinimas jau buvo penkių punktų ir metų pabaigoje mes pamatėme, kad ECB sumažino lygiai tiek pat jos, kiek buvo padidinusi. Tad e, pirmojo pusmečio metu, nepaisant, e, e, kad infliacijos e, procentas buvo didesnis negu 2010 metais, matėme, jog ECB netinkamų priemonė ėmėsi dėl didėjančios in, in, infliacijos ir iš esmės padarė klaidų. ECB reakcija nebuvo tinkama. Na, o antrajame pusmetyje, antrojo pusmečio metu buvo sumažintos e, palūkanos ir e, keitėsi kai kurie kiti banko veiksmai. Mes e, matome, kad ekspansionistinė banko veikla taip, taip pat šitame kontekste nelabai pasiteisino, nes e, dabartinis kontekstas yra griežtų ekonominių priemonių kontekstas ir atlyginimų mažimo, mažinimo laikas ir todėl turime dabar labai tikslingai diskutuoti šiame kontekste dėl kelių dalykų. Visų pirma, dėl ECB įgaliojimų pačių. Ar tikslinga siekti šiuos įgaliojimus su infliacijos e, mažinimo tikslais, su užimtumo e, tikslais ir ekonomikos augimo tikslais. Esant ekonomikos stagnacijai, reikia reaguoti į tai įvairiais lygmenimis. ECB priemonės galų galia prisidėjo prie paklausos padidinimo euro zonoje. Ir turim diskutuoti dabar apie šį aspektą, be kita ko. Antras dalykas. Dabartinis kontekstas griežtų ekonominių priemonių kontekstas ir banko įgaliojimai. Aš manau, kad e, kolegos pritarė man, kad ECB suvaidino labai svarbu vaidmenį valstybėse narėse, biudžeto politikos srityje, prieigos prie darbo rinkos srityje, fiskalinės politikos srityje ir taip toliau buvo nemažai rekomendacijų pateikta arba uh, E, valstybėse narise reikalaujama įgyvendinti tam tikras priemonės tose e, srityse ir visą tai buvo daroma e, siekiant pagerinti padėtį. Aš taip pat manau, kad yra būtina kalbėti ir apie kitus ECB funkcionavimo aspektus. Ir čia tarp kitų aspektų turime aptarti uh, tą faktą, jog ECB e valdyboje nėra moterų. Ir prie šio klausimo turėsim turbūt grįžti, nes e, lyčių lygybės principai yra ignoruojami e, šioje institucijoje. Kitas dalykas, kalbant apie paties banko funkcionavimą, ECB vaidina vis svarbesnį vaidmenį, ir turint tai omenyje, mes turime galvoti apie tai, jog buvo bandymų, e, pavyzdžiui, e, šiame kontekste mažinti Europos parlamento vaidmenį ir tai daro blogą poveikį. Du klausimai taip pat e, turėtų būti nagrinėjami šiame kontekste. Tai yra pirmas iš jų būtų toks, ar, ar mes galime toliau eiti į priekį e, ECB visiškai nesileidžianti kompromisus. Ir antras klausimas - įgaliojimai kainų stabilumo srityje. Nes man iškyla tam tikrų abejonių dėl pastarųjų aspektų. Ir todėl aš jums e, dabar pateikiau pagrindinius klausimus, kurie man kyla dėl ECB. Na ir aišku, aš išklausysiu jūsų nuomonę ir jūsų klausimus. Dėkuoju, ponė pranešėjai. Penki šešėliai pranešėjai turi kalbėti. Prašome, kuo trumpiau, trumpiau ponė Pels, prašau. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat pranešėjui. Jūs pateikėte jums išsamų, kad ir neilgą doku, apžvalgos dokumentą ir suprantu, kad ekonominių finansinių požiūrių 11 metai buvo labai kupini iššūkių. Na, tačiau 12 regis bus nemažiau pilni iššūkių. Man atrodo, turime sustaikyti su tuo faktu, kad problema yra tebesitęsianti ir turime išsiaiškinti, kaip teisingiausia elgtis. Būtent dėl to noriu pasakyti, jog pritariu visiems siūlymams, kurie yra išdėstyti atsižvelgiant į turimus įgaliojimus. Manau, kad turėtume tuos klausimus aptarti detaliau. 2011 metai buvo padaryti į dvi fazės. Pirmosios fazės metu vyko tam tikri e, prieštaringi judėjimai. Europos centrinis bankas veikė vienaip, kiti kitaip. Ir būt, tam buvo priežasčių, tačiau tai kėlė susirūpinimą. Ir pritariu pranešėjai, kuri kalbėjo apie tai, kad pirmą metų pusę išaugo su, sumažėjo 50 bazinių punktų sektoriaus prietra ir manyčiau, kad čia turėtume sprendimus apžiūrėti, peržiūrėti ypač detaliai ir pasižiūrėti, kurie iš jų buvo pagristi. Žinome, kad buvo priimti sprendimai gruodžio mėnesį dėl eurozonos ir Europos Sąjungos. 2011 metais vyko ir kitas reiškinys. Išaugo valstybės skolos ir makronominė perspektyva irgi rodė mažesnį ekonomikos augimą. Bet dėl Graikijos ekonomikos Europos centrinis bankas sakė, kad nepritarė tam, kad skola būtų atidėta, reikėtų pasiaiškinti, ar dar galima manyti, jog tai buvo pagrįsta, pagrįstas sprendimas atsižvelgiant į tai, kas vyko pastaruosius mėnesius. 2011 metų antrą pusmetį įvyko tam tikrų poslinkių, Europos centrinis bankas pradėjo teikti paskolas. O tai turėjo rimtų pasiekmių bankams esantiems eurozonos periferijoje. Vertybinių popierių pirkimas antrinėse rinkose vėl pagyvėjo. Turiu daugybę klausimų dėl šios ryties. Kila ir kitų klausimų, kaip ir pranešėjai regis, dėl to, kokį vaidmenį turėtų vaidinti dabar Europos centrinis bankas. Reikėtų ko gero kalbėti ir apie išaugusią finansinę riziką, apie paramą ekonomikos įvairiems mechanizmams. apie eksporto plėtrą ir apie rodiklių galbūt keitimą. Ir taip pat nemažiau svarbus dalykas būtų šių pasarųjų savaičių populiari tema, apie kurią kalbėjome ir plenarnėme posėdėje reikėtų kalbėti apie priežiūros institucijų veiklą. Nes ECB turėtų turėti galimybę vykdyti tokią priežiūrą. Peržiūrėjau praeitų metų Europos parlamento pranešimą dėl metinės ECB ataskaitos ir ten radau tokių siūlymų, kuriuos mes pateikėme, tačiau šis ECB pranešimas jų net nemini. Pavyzdžiui, 13 punkte mes buvome pasakę, jog reikia ECB paprašyti įsteigti Europinę reitingų agentūrą. ECB galbūt nesutinka su tuo, tačiau turėjo vis tiek sureaguoti bent atsiųsti mums porą sakinių. Laiko turiu nedaug, tad apibendrinama pasakysiu, kad laukiu bendradarbiavimo su pranešėja, teiksiu pakeitimus. Ačiū. No. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Pankneglop. Merci. Dėkuoju. Aš labai džiaugiuosi, kad mes e, nagrinėjom šį klausimą kartu su moterimis. Norėčiau padėkoti Maryzai, su kuria mes e, e, pirmą kartą lankėmės Frankfurte centrinėme banke ir kalbėjome apie labai rimtus dalykus su ECB atstovais, kalbėjome apie neribotą vertybinį popierių pirkimą, trejų metų laikotarpiui ir tai, bu, tai, tai lietė valstybės, kurios eina Europos e, pinigų sistemą. Taip pat diskutavom ir apie kitus dalykus, tarp kurių apie klausimą, jog e, dažnai ECB peržengia savo įgaliojimus, nes ECB e užsijėmė biudžeto politiką ir struktūrinėmis reformomis, o tai iš principo ne, ne banko kompetencijos rytis. Ši reforma uh, vyksta e, ypatingoms, esant ypatingoms sąlygoms, nes e, dabar biudžeto ir pinigų valdymui yra taikoma demokratinė kontrolė euro zonoje ir ne tik tai euro zonoje, kadangi diskusija apima būsimą biudžeto ir bankų sąjungą. Tad e, aišku, kad mums iškyla kai kurių klausimų, kuriuos norime pateikti ACB ir dabar šio pranešimo proga galime tai padaryti. Aš apsiribosiu dvie, dviejais klausimais. Pirmas yra toks. Jisai susijęs LTRO programa. Yra daug trukdžių salėje. Gal mobiliuosius telefonus reikėtų kaip nors sutvarkyti Galbūt pabandykite sėsti prie kito mikrofono, patarė pirminį kalbėtojai. Sorry, everybody, but it's a good idea if we can hear. Alors, sur le, le programme. Programa LTRO. Kaip jūs žinote, daugiau negu 500 bankų dalyvavo joje ir ECB e daugiau negu 500 milijardų paskolino trejiems e, metams ir paskui e, tas pats buvo pakartota po kurio laiko. Bankai naudoja šias lėšas obligacijų rinkoje, siekdami sumažinti spaudimą, kuris tenka valstybėms ir daug šių lėšų buvo deponuota centrinėse bankuose. Ir galim dabar kelti klausimą dėl tikslingumo tokių dalykų. E, žinome, kad ECB e atliko arbitražą tarp LTRO ir SMP ir tai e, apėmė taip pat tas valstybės, kurios nukentėjo nuo spekulacijos. SMP nebuvo veiksmingas, pakankamai veiksmingas dalykas kovojant su spekulacija, tad ar esant tokiam sąlygomis ne reikėtų Europos stabilumo mechanizmams suteikti bankinis licenzijos, nes tuomet galėtume užtikrinti e, paskolų e, kontrolę pas, paskolų srityje bei padėti spekulacijos aukoms. Kita vertus, e, antras klausimas yra toks. Kokia yra šio banko laikysena ir pozicija? krizės atvejus ir, ir skolos klausimų. Šis bankas yra atpirkęs daugiau negu 500 milijardų e, eurų e, vertės vertybinių popierių iš Graikijos. Atsiprašau, 50 milijardų. Ir atėjus laikui ECB reikalauja šių e, sumų gražinimo su palūkanomis. Ir palūkanos Graikijos atveju sudarys 11 milijardų eurų, ar, o tai yra daugiau negu 4 procentai Graikijos e, BVP. Tad e, dėl to taip pat kyla klausimų ir ECB e iš esmės skatino tokią praktiką. Ir bankas sutiko su tuo, kad 96,9 e, procentai kreditorių pripažintų savo nuostolius čia kyla ir kitų klausimų ir iš esmės mes matom, kad padėtis yra paradoksali. Bandam padėti, bandama padėti Graikijai, tačiau tuo patu e, bankas iš to pelnosi, tuo tarpu reali ekonomika iš to nelabai gauna naudos ir galutinis e, rezultatas netoks, kokio tik, tikimasi ir tai yra paradoksalu. E, Tad e, iš tikrųjų galim daug ką pasakyti e, apie ECB veiklą 11 metais. Ir labai džiaugiuosi, kad šio klausimo vyksta dabar diskusija ir noriu padėkoti tą progą pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams. Ačiū. Thank you very much, Sharon. Just, uh, uh... Ačiū, Sharon. Ačiū, Sharon. Mums e, laiko daug nėra, kalbėsiu neilgai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Marisai už pranešimą ir norėčiau jai pasiūlyti savo pagalbą, tobulinant šį dokumentą. Tai būtų mano indėlis į lyčių balanso išsaugojimą, e, rengiant e, šios metinės ataskaitos vertinimą. Man susidaro įspūdis, kad Werneris Langenas sakė prieš metus praėjusią vasarą, ne šią vasarą, praėjusią vasarą Europos centrinis bankas pradėjo supirkinėti Ispanijos valstybinės obligacijas. Jisai pasakė, kad e, be ECB intervencijos situacija būtų blogesnė. Ir man susidaro įspūdis, kad be ECB intervencijos praėjusiais metais ir intervencijų kitose valstybėse praėjusiais metais situacija būtų būsi blogesnė. Tačiau aš, kaip Europos federalistas, e, pasigendu Europos finansų ministrų, išdo e, sekretorių ir kitų e, institucijų, svarbių institucijų vaidmens tose, tose ECB veiksmuose. Tad būtų labai įdomu aps, dis, apsvarstyti ECB vaidmenį ir jo, jo, jo ilgalaikių veiksmų efektyvumą. E, ypač turint omenyje LTRO programą. Dar pirmoji tokia programa buvo pradėta įgyvendinti dar prieš kalėdas, buvo pradėtas supirkinėti obligacijos ir e, supirkinėmas Ispanijos valstybės e, obligacijos kad jie atsikratytų skolų ar sumažintų savo skolas, tačiau šių metų kovo mėnesį mes susidūrėme su situacija, kad iš bankų sistemos kredito lėšos ne buvo nedavė, plaukiančios lėšos nedavė jokios naudos realiai ekonomikai. Ir e, šių operacijų efektyvumas buvo labai žemas. Ispanijoje galime kalbėti apie kaip tik e, e, pinigų išplovimo, po, po pinigų ištekėjimo problemą. Ir visi, visos kredito lėšos, kurios buvo reikalingos e, konkretiems e, subjektams, e, e, su, Ispanijos ekonomikai, namų ūkiams, jo, jos ten nepateko. Kitas man svarbus aspektas yra pats euras kaip valiuta, aš juo tikiu. E, aš dažniausiai savo pasisakymu, pasisakymus užbaigdavau e, žodžiais euro labui. Aš tikiu eurų kaip bendrają valiutą. Ir aš manau, kad e, e, euras, euro, eurozona ir euro veikimas yra gera sistema. Ir Europos centrinis bankas e, e, siekdamas stabilizuoti eurą, sustiprinti euro e, vertę, euro vaidmenį, steikė, labai daug dėmesio skiria Target 2 sistemai, tačiau praėjusiais metais mes šioje srityje jo pastangų nematėme ir aš norėčiau pabrėžti, kad esu labai suinteresuotas tvarios pinigų sąjungos išsaugojimu. Tačiau šimtai milijardų ir šimtai, šimtai milijardų keliauja į, į privačius bankus, privačių bankų sektorių ir klausimas, ar tokie veiksmai yra pakankamai tvarūs. Mums reikėtų panalizuoti, kaipgi, pažiūrėjau, jungtinių valstijų federalinis rezervas, federalinis rezervų bankas tengiasi e, susidoroti su e, panašiomis problemomis. Taip pat būtų įdomu pastudijuoti kai kurių nacionalinių centrinių bankų, kaip, pavyzdžiui, Ispanijos centrinio banko situacija ir kaip būtų galima pagelbėti tiems bankams, kalbant apie jų lėšų mobilizavimą. Aš manau, kad tą taip pat galėtume pasvarstyti. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad ponas Tragis yra ECB pirmininkas, nes manau, kad jis yra labai kompetitinga asmenybė, turinti didelės patirties, gerų žinių. Mes galėtume padiskutuoti su juo apie tai, kas būtų e, naudingiausia mūsų piliečių labui. Ačiū, kadangi Sveno nėra čia. Tuomet, Filipai, spėkiu tau žodį. Nei Sveno, nei Evos nėra, kurie šešėliniai pranešėjai. Taigi, e, norėčiau e, pakalbėti savo ruoštų, sutinku su daug ko, kas jau buvo išsakyta. Panašu, kad ACB E, pradeda įgyti tikrai didžiulę įtaką ir didelę galę. Aš manau, kad mums reikės persvarstyti mūsų metodiką, kaip mes pateikėme ECB metinių ataskaitų vertinimus. Nes e, demokratinio legitimumo e, klausimas čia yra tikrai labai svarbus, kai kalbame apie ECB veiklos vertinimą. E, vertindami ECB metinę ataskaitą, nuo kitų metų taip pat turėsime tą daryti, kai ECB taps daugiau priežiūros institucija ir mums reikės pasvarstyti, ar, ar ECB kaip nors ir pats ECB kaip nors įvertint savo pasikeitusius įgaliojimus ir savo tą papildomą, papildomą funkciją. Aš manau, kad Tai būtų nebloga, nebloga proga pasiūsti signalą ECB, kad mes tikimės iš šios institucijos arba net ir reikalaujame, kad ECB e, e ateityje labai atsakingai žiūrėtų į savo papildomą misiją. Dėkoju. Uh, Dėkoju. Norėčiau į tai sureaguoti, norėčiau priminti komiteto nariams, kad metinė ataskaita yra vertinama kaip konkursas. Turime renkti um, savo pranešimą, turime laukti atskaitomybės iš Europos centrinio banko ir tai yra iš tikrųjų problema santykiuose su parlamentu ir tomis procedūromis, kurias turime. Mums reikėtų daugiau atskaitomybės, ypač kai kalbam apie bankų sąjungos siūlymus. Ir aš tikiuosi, kad kolegos savo frakcijų pirmininkams apie tai užsimins. Ir mes šiuo klausimu turėtume numatyti gal kažkokias specialias nuostatas, tačiau frakcijų pirmininkai turėtų pirmiausia suprasti, kas ir kaip. Prašau, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2010 metų metinė ataskaita Europos parlamentas gyrė ECB veiklą, padedant iš, eiti iš krizės. Na, o šiemet konsensusas šiame parlamente dėl ECB metinės ataskaitos irgi turėtų būti pasiektas. Turėčiau sakyti tris pastabas. Pirmiausia, refinansavimo operacijos tos LTRO 11 metų ir 12 vasarį padėjo sukaupti 13 milijardų eurų pigių kreditų. Ir mm, reikia dar pasiekti svarbiausius tikslus, reikia padidinti galimybę skolintis įmonėms. Ir čia ECB nusprendė užtikrinti trijų metų finansinį stabilumą, bet pavyko trims mėnesiams tą padaryti. O paskui buvo pasitelta kita priemonė, kuri buvo pavadinta basuka. Ir yra bandoma pirkti trumpalaikių valstybių skolų ir OMT vadinamosius sandorius. Tačiau tai yra susijęs su rimta rizika. Su rizika, kurią aš jau minėjau, tačiau Bundesbank, Centrinės bankas Vokietijos balsavo prieš praėjusią savaitę. Konstitucinis teismas Vokietijoje nusprendė, kad tie veiksmai yra nesuderinami su ES teisės aktais. Ir aš pritariu tam ir pritariu ir konstituciniam teismui, ir Bundesbank sprendimui. Taigi, ECB akcijų pirkimas be ribų e, valstybėms leidžia atidėti sprendimus dėl reikiamų finansinių sutvarkymų savo viduje. Reikėtų numatyti aiškias sąlygas, kad valstybės e, sulauktų sankcijų, jeigu nesilaiko e, joms ta, e, keliamų reikalavimų. Valstybės narės turėtų suprasti, kad tai yra jų labų. Rizika yra ta, kad valstybės narės e, tiesiog tylės, nieko nedarys ir tiesiog e, atsitiks taip, kad krizė dar labiau pagilės. ECB balansas kelia šiek tiek nerimo jau šiandien. Ypač periferiniai bankai turi problemų. Centrinis bankas perka šalių obligacijas ir pirmiausia perka iš tų šalių, kur nevyksta reformos, bet juk tai yra keistas sprendimas. Tuo tarpu ECB turėtų užkirsti tam kelią. Valstybės turėtų padaryti reformas, kad savo skolas galėtų mokėti. Ir trečia, ECB tapo ne tik uh, ta institucija, kuri skolina, bet ir ta institucija, kuri gali viską supirkti, kai niekas nieko nebeperka. Aš manau, kad svarbiausia yra, kad institucija liktų nepriklausoma ir kad vaidintų jai tenkantį politinį vaidmenį. E, be abejo, pinigų spaudinti yra įmanoma, tačiau tuos juk darbo vietų nesukurt. Nesukurs labai svarbu, kad būtų sumemos pirmin e, reformos valstybėse. Tų šalių vyriausybės turi tuo pasirūpinti. Na ir galiausiai. Ketvirtas dalykas. Demokratinio legitimumo klausimas. Euro sistemoje kol kas visos. Uh, visi sprendimai priimami institucijoje, kuri veikia kaip Vatikanas. Nėra jokios demokratinės stebėsenos vyksta savotiški konklavai, kurie yra visiškai slapti. Nieks apie nieką nekalba ir niekas niekam neaišku. Na ir galiausiai mes pagaliau sutarėm dėl šitą. Puiku, kolegos, kad pritarėte man. Ponas Dragi buvo iškeltas į savotišką euro popiežiaus vaidmenį. Ir jis Ir yra rizika ta, kad Frankfurtas netrukus taps nūdieno euro Roma. Taigi, manyčiau, kad laikas politiškai pažvelgti šios institucijos vaidmenį ir žmonės tiesiog nepatenkinti tą instituciją, apie kurią nieko nežino ir kur trūksta bet kokio demokratinio legitimumo. Tai štai, aš suprantu, kad yra viena iš didžiausių rizikų, su kuria susidarėme, nes ECB tampa mūsų e, futbolo komandos e, savotiškų šlavėjų. Dėkoju, sako pirmininkės Silvi, žodis jums. Sharon, oh, Ačiū, Šaron. Aš išgirdau uh, įdomių dalykų. Kai kas sako, ar žinot, kodėl Europa turi problemų, kai kas taip sako, todėl, kad vokietis Romoje, o italas centrinėme banke. Aš nemanau, kad tas pasakymas yra teisingas. Ir Manau, kad tas darbas, kurį atlieka Europos centrinis bankas, yra puikus, ypač surintume tą nelengvą kontekstą. Ir tas pranešimas yra tikrai labai svarbus. Kodėl? Mano supratimu, dėl jų priežasčių jis toks svarbus. Vyksta labai rimti įvykiai, kai pagalvoji apie 2011 metus, tai supranti, kad e, buvo priimti tam tikri sprendimai per trumpą laiką, ar pritarėme tiems sprendimams ar ne, jie buvo priimti. E, mes patys suminėjome LTRO, SMP ir taip toliau ir panašiai. Tad aš manau, kad turėtume patys pažvelgti į tai, kokia dabar yra susikloščiusi padėtis. Daugelis kolegų irgi minėjo tuos dalykus ir tema tampa vis įdomesnė. Norėčiau priminti, kad 11 metais, tų metų pabaigoje, Grantų pelgų gerėl vienintelė moteris e, šio banko valdyboje paliko savo pareigas, o dabar mes bandome kovoti už minimalę lyčių pusiausvyrą. Ir manyčiau, kad tą situaciją reikia spręsti. Manau, kad dar yra ir kitų dalykų nepasančių įvykių. Birželio vadovo taryba pradėjo naują dalyką, kuris yra visiškai sveikintinas, nes nuo krizės pradžios pirmą kartą atsiranda bandymų e, į krizę žvelgti kaip į visumą, o ne bandyti spręsti kažkokius paskirus klausimus. E, bankų klausimai, ekonomikos klausimai, demokratijos klausimai ir atskaitomybės klausimai yra keliami kartu. Kam atsiskaityti turėtų institucijos? Kaip būtų galima ramę sąžinę atlikti tą tikrinimo darbą, kas buvo nuveikta. E, tie klausimai turi būti keliami. Aš manau, kad parlamentas turėtų šios klausimus spręsti visų rimtumu. Kolegos išsakė kai kurios pageidavimus. APP e kolegos ir kiti kolegos apie e, dėl to, kad svarbu išsiaiškinti, kaip ECB reaguoja į mūsų pareikštus pageidavimus. Aš manau, kad išlaikyti tą sąsą yra tikrai labai svarbu, tad aš e, skatinčiau pranešėjai atkreipti dėmesį šios aspektus. Nenoriu pasakyti, kad, e, norėčiau pasakyti, kad tas pranešimas nėra tas dalykas, kuris padės pakeisti ECB įgaliojimus e, ar, ar veiklą. Mes turime laikyti sutarčių ir tai sustiprina pasitikėjimo institucijomis. Galima tikėtis, kad ateityje vykstant demokratinėms diskusijoms įvyks pasikeitimas. Marija Taisen uh, Pranešime irgi yra kalbama apie pasikeitimus, kurie galbūt priimti komisijoje ir taryboje. Na, o kol kas nereikškime tiek daug tų pastabų ir pageidavimų pranešime, kuris gali galbūt patikti vieniems ar kitiems, bet kuris neturės nieko bendro su Centrinio banko veiklos analize. Be abejo, turime likti atviri, paskutiniai priimti sprendimai gali būti inovaciniai sprendimai, vadovų taryboje buvo pasiūlyta, o komisija ėmėsi įgyventinti bankų sąjungų, tai yra labai rimtas pasikeitimas, apie tai dar kalbėsime, o dabar tiesiog laikykime labiau intelektinio požiūrio. Ačiū. Uh, the... Ačiū. Einu prie e, pranešėjų. Um, mes dar gauname 10 minučių papildomo laiko. Uh, Tačiau suprantate, kad e, mūsų laikas mus tikrai spaudžia, dėl to prašyčiau jūsų, kiek įmanoma, glaučiau kalbėti, prašau. Tai Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už komentarus, Vyksta tikrai labai įdomi, naudinga diskusija ir nematau kažkokių esminių um, prieštaravimų, nuomonių prieštaravimų turinio klausimais. Neturėjau laiko minėti visų aspektų šiame pranešime. Yra keletas klausimų, kuriuos reikėtų dar uh, atkreipti dėmesį, apie tai kalbėjo ir kai kurie kolegos. Pradėsiu galbūt nuo galo. Uh, lygindama šį pranešimą su pranešimu skirtu praėjusio, praėjusių metų ECB metinę ataskaitą, galiu pasakyti, kad mums tikrai reikia elgtis labai drausmingai, logiškai. Tačiau neturėtume užmiršti, kad 2011 metais ECB pats peržengdavo uh, savo įgaliojimų ribas, kaip aš tą jau pradžioje sakiau. Turėtume šito suvokti. reikia užduoti savo klausimą, ar ECB poreikius atitinka e, sutarčių nuostatos, kurias pats ECB ir tarsi bando perrašinėti. Aš sutinku su visko, kas buvo išsakyta šiandieną. Mums reikia sustiprinti demokratinę banko kontrolę. Reikia sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Europos centrinės bankas turi atsižvelgti Europos parlamento e, reikalavimus, taip pat apsvarstyti įvairių ECB e priemonių veiksmingumą, kaip ant LTRO ar panašių. Taip pat panalizuoti, ar ECB teisingai elgėsi e, valstybėms, kurioms reikėjo finansinės paramos, teikdama tokio masto finansinę paramą, tokias didelės finansinės lėšas, kokias ECB teikia. Aš atsižvelgsiu į visas jūsų pastabas ir atitinkamai pakoreguosiu pranešimą ir e, mes galėsime jį papildyti jūsų pateiktais pakeitimų pasiūlymais. Ačiū kovo 15 bus e, svarstomas tas pranešimas dar kartą, po to bus 20, e, 9, e, spalio 19 bus balsuojama, o plenarnėje sesijoje šis dosie atsidurs sausio 21 dieną. Ir dabar pereikime prie Gunnar Hökmark pranešimo apie kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistemą mes turėsime maždaug pusę valandos e, ir labai dėl to apgailestauju, galbūt mums e, per kitas diskusijas pavyks plačiau padiskutuoti. Ačiū, aš stengsiuosi apsiriboti kiek įmanoma e, labiau šito mums dar likusiu laiku. Ir aišku, labai apgailestauju, kad negalime išsamei padiskutuoti. Turiu pasakyti, kad gyvename tikrai sudėtingais laikais, kuris, kuriuose susidurėme su labai sudėtingais iššūkiais, kadangi matome e, padarinius, kada bankai e, neturi galimybės išnaudoti viso savo potencialo ir tai, aišku, daro neigiamos įtakos ir mūsų ekonomikai. Taip pat yra sudėtinga dėl, dar ir dėl to, kad e, mums reikia ne tik priiminėti sprendimus, bet tie sprendimai turi būti ir labai ilgalaikiai, ir labai veiksmingi, tikrai protingi, kad sustiprintų ES ateityje. Mm, turiu vieną svarbę pastabą, kurią reikia nuolat kartoti, man taip atrodo. Europos sąjunga yra pati didžiausia pasaulio ekonominę zoną. Tai ne Kinija, ne Junktinės valstijos, bet būtent Europos Sąjunga. Tačiau mes neturime pačios didžiausios rinkos. Ir man atrodo, vienas iš pačių svarbiausių politinių ir ekonominių e, iššūkių yra siekis užtikrinti, kad ES išliktų vieninga, kad ji nesusiskaldytų, kad būtų užtikrintas e, mūsų ūkio subjektų konkurencingumas e, globalioje ekonomikoje, globaliame kontekste. Dėl to aš manau, kad e, čia mes prisimame tikrai labai didelę atsakomybę. Manau, kad pats pagrindinis tokios tokių veiksmų užtikrimo instrumentas yra e, bendros e, sistemos kūrimas visai Europos Sąjungai. Ir tą sistemą reikia pradėti taikyti kiek įmanoma greičiau. Turime teisės aktų reglamentuojančių um, priežiūros institucijas. Mes e, svarstome pono Saimono e, pranešimą apie depozitoriumus. Tai yra tikrai labai svarbus e, uždavinys, kuriam įgyvendinti reikės daug laiko. Aš manau, kad neteisinga būtų sakyti, kad e, gali užtrukti, visus dalykus tvarkyti gali užtrukti dar ilgiau, negu mes esame numatę. Tačiau viską turime padaryti teisingai. Pavyzdžiui, kapitalo reikalavimo e, klausimas yra labai svarbus. Dabar kalbame apie e, bankininkystės sektoriaus krizę, apie e, bankų valdymo aspektus, kurie taip pat turi būti peržiūrėti, kadangi mes kalbame apie rinką kaip finansinę rinką ir ji turi veikti sklandžiai. Aš diskutuodamas su kitais pranešėjais, turėjau konstatuoti, kad mes visi norime pasiekti gerų rezultatų. Ir turime laikytis e, pragmatiško e, požiūrio, stengtis išsaugoti ES vieningumą. Ir aš asmeniškai manau, kad bus įmanoma siekti mūsų tikslų, net ir dabar turi, naudojantis dabar turimų, turimą, teis, turimą teisės aktų bazę. Aš žinau, kad vyksta lygiai grečiai diskusijos apie bankų sąjungos kūrimą ir visi sutarėme su to, kad reikės atitinkamos priežiūros, užtikrinti tokios sąjungos priežiūrą, tačiau noriu pabrėžti, kad negalime statyti stogo, ne, nenulieja pamatų Ir jeigu nepavyks to padaryti, ar tai kalbėtume apie depozitoriumus, ar kapitalo reikalavimus, Europos Sąjunga bus silpna ir mes nebusime pasinaudoję e, galimybėmis, kurias turime šiuo metu. Ir nepasieksime savo tikslų, nepasieksime gerų rezultatų. Todėl manau, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai labai svarbus mūsų teisėkuros proceso elementas, kai kalbame apie e, finansinės rinkas. Ir tai yra tam tikras būdas atgaivinti kapitalizmą, e, e, suvienijant tiek kairiasias, tiek centrinės, tiek ir dešinėsias jėgas. Nes labai svarbu teisės aktais užtikrinti, kad akcininkai e, taip pat prisijimtų visapusišką atsakomybę ir būtų e, kontroliuojami jų veiksmai. Mes negalime daugiau sauliaisti, kad bankai, kurie yra pernelik dideli, kad galėtų žlugti, padarytų katastrofinę įtaką ir e, atneštų didžiulės žalos, padarytų didžiulę žalą visai finansų rinkai. Ir Mums reikia užtikrinti, kad tokios institucijos išnyktų iš rinkos, nedarydamos žalos kitiems rinkos subjektams. Mums reikia išsiaiškinti, ką įmanoma padaryti dabartinėmis priemonėmis ir apsaugoti visai ekon mūsų ekonomikai svarbę sistemą. Dėl to aš manau, kad šie teisės aktai, konkrečiai mūsų mm, svarstomos direktyvos, yra nepaprastai svarbios. Mums reikia daryti skirtumą tarp dviejų e, skirtingų fenomenų. Vienas yra susijęs su krizę patiriančiais bankais, o kitas yra susijęs su bankų krize, bankininkystės krize. Tai yra dvi skirtingos problemos, kai turime bankininkystės krizę. Tai dažniausiai yra susijęs su blogo, blogo bankų valdymo, blogo, e, blogos, ne, ne, neatsakingos rizikos prisėmimo ir panašių dalykų klausimas. Tokio, tokio atveju mes matome, jog tokie bankai yra pasmerkti žlugti, kai kalbame apie bankininkystės krizę. Tuomet matome, kad vieni bankai yra geriau pasirengę e, atlaikyti tos krizės sukretimus, kiti mažiau. Tačiau e, bet kuris, bet kokio e, banko um, krizė, vieno ar kito banko krizė visada daro e, įtaką visam bankų sektoriui. Tačiau esant tokiai sisteminiai krizai yra galimybių iš, iš tos krizės išlipti. Tos sisteminės krizės metu mums reikia ieškoti tinkamų kovos priemonių. Vienintelė baime, kurios, vienintelis dalykas, kurio turime bijoti, tai yra pati baime. Aš manau, kad bankų krizės e, kontekste ši nuostata taip, taip, taip pat galioja. Čia mes galime imtis tikrai konkrečių priemonių atskirti blogus ir gerus bankus, e, imtis tam tikrų e, bankų kapitalo apsaugos priemonių ir panašiai. Tačiau reikia aiškiai suvokti, apie kokį fenomeną kalbame, ar apie konkrečių bankų krizę, ar apie bankininkystės kaip tokios krizę. Kiekvienu atveju reikia imti skirtingų priemonių. Aš manau, kad bankininkystės krizės atveju mes galime kalbėti apie e, apie e, bankų nusavybės atkūrimą tuo atveju, jeigu tai bus sėtina ir su ekonomikos gaivinimo priemonėmis. Tad mums reikia galvoti, kokių priemonių imtis, kad galėtume kovoti su tą baime, kurios bijome. Ir e, kad nepaliktume su tuo galinėtis vien tik tai e, valstybių narių, vyriausybių visos, visos turimos priemonės, kuria, kuria, kurios yra šiuo metu egzistuoja, kurias mes turime savo rankose, yra pakankamai veiksmingos ir mes turime jas naudoti. Kalbėdamas apie laikiną e, banko e, atidavimą į valstybės rankas, neturiu omenyje amžinos banko, galutinės banko renacionalizacijos. Jokių būdų. Tačiau reikia tokią priemonę taip pat turėti omenyje. Taip pat turime gerai apibriežti bankų gaivinimo planus ir nustatyti, kada konkrečiai ir kokiomis sąlygomis yra būtina panaudoti tokius planus ir įsikišti. Reikia stengtis mažinti e, bankų e, vieno ar kinko, kito žlungančio banko darom, e, daroma rizika, teikiama rizika kitiems bankams. Taip pat turime užtikrinti, kad e, vadinamasis bail-in mechanizmas taip pat veiktų deramai. Tai yra gerokai veiksmingesnė priemonė už bet kokią kitą priemonę, kuomet yra, e, iš, iškyla rizika banko egzistavimui. E, prieš, e, prieš, prieš tai, kai bankas, kuris susiduria su problemomis, savo problemas tarsi permeta kitiems bankams, kitiems, kito, kitiems sektoriaus subjek, subjektams. subjektams Aš manau, kad tas bail-in mechanizmas yra tikrai labai veiksmingas. Taip pat mums reikia išsiaiškinti, kaip e, naudoti ir kada naudoti e, depozitų naudojimo schemas. E, e, turime užtikrinti, kad visų tų priemonių em, imtumėmės taip, kad e, visi mūsų e, teisės aktai, kuriuos dabar turime, e, būtų tikrai veiksmingi ir kad jais būtų galima naudotis būtent dabar, o ne kada nors ateityje, kadangi mes turime veikti kaip įmanoma sparčiau. So to... Dėkuoju, laiko tikrai striuka, kviesiu šešėlinius pranešėjus kalbėti trumpai, sutilpti trijų minučių pasisakymo laiką. Kitiems e, priešingų atveju net neteks galimybės pasisakyti. Kinga, prašau. Obrigada, senhora Presidente. Eu vou tentar. Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pabandysiu įsitekti tri, trijose minutėse. Visų pirma, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimo dvasę užtikrintą pranešėjai. Ir tikiuosi, kad mums pavyks veiksmingai padiskutuoti. 2010 m. birželio mėnesį buvo pateikta nuomonė dėl bankinės krizės sprendimo būdų. Tuo metu pateikti dalykai, iškristalizuoti dalykai gali būti naudingi ir dabar kalba sukasi apie 42 straipsnį. Mes e, žinome, jog krizė užsitėsi ir buvo vėluojama reaguoti į ją. Ir dabar galų galę turime teisėkuros pasiūlymą dėl būtinų priemonių kalbamoje srityje. Aišku, mes labai džiaugiamės ir labai su dideliu entuzijazmu nagrinėjame šitos dalykus. Kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai šioje plotmėje? Kaip turi būti valdomas bankas, kuris bankrutuoja arba kuris susiduria su rimtomis problemomis? Visų pirma, turi būti sisteminės sąnaudos mažinamos ir siekiama sumažinti ne, nenumatytų bankruotų riziką. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti, kad visi nuostoliai neslėgtų vartotojų pečių. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti, kad uh, valstybės skola ir bankų e, skola neįeitų į augančios spiralės stadiją. Tuo pat metu žinome, jog yra ir kai kurių kitų pasiūlymų bei e, teisės aktų siūlymų, apie kuriuos e, kalbama, e, kuriuose kalbama apie vidutinės trukmės laikotarpį, tad e, mums e, Dabar labai svarbu išsiaiškinti, kokiu mastu šiame pasiūlyme reikia į tuos aspektus atsižvelgti. Kai kurie aspektai nagrinėjami šiuose e, direktyvose nebūtinai bus visiškai suderinti su e, tais mano minėtais tekstais, kurie susijęs su vidutinės trukmės laikotarpiu. 2012 m. želio 26 dieną. bus uh, Šiame kontekste yra labai svarbu nuspręsti, kaip bus veikiama, kaip, kaip bus veikiama ir kas ką darys, kokia struktūra ar institucija turės e, kokius įgaliojimus. Tekste turi būti aiškiai išdėstyti šitie dalykai. Taip pat e, aš nebeturiu daugiau laiko, sako kalbėtojas, puiku. Tada aš e, apsiribosiu tuo, ką pasakiau. Pirmininkė. Atsiprašau, tiesiog e, tiek to atidėkim tuos mandagės formulės kitam kartui, nes laiko labai trūksta. Sorry, Sharon, but it doesn't make sense. Atsiprašau, Sharon. Viskas. Visi turėjo laiko tiek, kiek reikia. Na, ne, ne visiems vis palikta pilna laiko ir jūs turėtumėte į tai kreipdėmėsi. Äh, Ačiū. Visi žinome, kad komisijos pasiūlymas buvo patiktas gerokai vėliau, negu mes norėjome. Tačiau galbūt tai yra gerai, kadangi atsirado naujų pasvarstymų dėl bankų priežiūros ir Europos e, e, bankų um, gelbėjimo fondo ar galbūt indėlių apsaugo, apsaugos fondo ir panašiai. Mes žinome, kad bankai yra ir mūsų ekonomikos e, tarsi kraujotakos sistema ir dėl to yra labai svarbu e, išvengti, kad e, blogi bankai, su problemai susidūrę bankai nepadarytų įtakos, blogos įtakos visai sistemai. Man patinka gera pranešimo struktūra, e, kad mes pradedame nuo prevencinių priemonių, Ir kalbame apie e, bankų pertvarkymo, gaivinimo planus. Ir taip pat e, kalbame apie tokias priemonės kaip specialaus e, bankroto administratoriaus paskirimą ir, ir kitas panašias priemonės. Taigi visos jos buvo gerai apsvarstytos, apmastytos. Matome, kad Europos komisija gerai apmastė įvairiausius šios srities aspektus, tačiau yra ir kitų dalykų, kur, į kuriuos nebuvo atsižvelgta. Galbūt ir dėl to, kad buvo pateikta naujų pasiūlymų dėl Europos bendradarb... E, e bankų priežiūros. Gunaras jau sakė, kad mums reikia laikytis vieningo požiūrio ES šiais klausimais, nesusiskaldyti e, tarpusavyje, nepradėti mąstyti E, kaip eurozona ir kaip ne, ne eurozona. Per krizę, e, krizės eigoje buvo pasireiškia labai įvairių, labai skirtingų pozicijų ir nuomonių tais klausimais, tačiau dabar turime elgtis iš vien. Vienas iš klausimų yra, pavyzdžiui, kaip galime apibriežti tą instituciją, finansinę instituciją, kuri yra per didelė, e, kad žlugtų. Turime turėti labai aiškius rodiklius, taip pat turime užtikrinti, kad naudodami e, bankų gaivinimo priemonės nepažeistume Europos e, konkurencijos taisyklių. Taip pat e, bankų gelbėjimas privačiamis lėšomis yra labai gera priemonė, tačiau ją reikia taip pat labai konkrečiai apibriežti, ar 10 procentų iš tiesų yra tas būtinas minimumas, ar vis dėlto gal tai yra tik tai pirminis skaičius, kuris yra vertas pamastymo. Taip pat mums reikia atsižvelgti į tai, kad finansų sektorius galbūt turi būti konsoliduotas ir neturėtume baimintis, jeigu e, matysime, kad yra pirmųjų tokios konsolidacijos požymių, galbūt juos reikėtų toliau skatinti. Ir mums reikėtų pasvarstyti, ar reikėtų į tos procesus įtraukti ir investicijų fondus, e, draudimo kompanijas ir panašius subjektus. Ačiū. Ačiū Wolf, uh, Ačiū Wolfai. Filipas. Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau susitelkti prie tų dalykų, kuriems reikia papildomo dėmesio. Pirmiausia, e, problemų sprendimų fondo dydis. Ar visi dėl to sutarėme, nes kažkas kalba 75 milijardus galbūt po dešimties metų. O tas rezoliucijų problemų sprendimo fondas, E, tas fondas galės spręsti tik vieno ar dviejų bankų problemas. Na, čia apie tai dar turėtume pamastyti, jis nepakankamas tiesiog. Kita. E, dėl rizikos pasidalymo. Ar mes norime, kad veiktų tinkamai bankų sąjunga. Čia dar yra diskusijų daugybė, be abejo, tačiau dabartinėme siūlyme nėra tokių dalykų, kurie sudarytų įspūdį, kad uh, valstybės narės pasiskirtis, kaip finansuoti tą e, problemų sprendimo fondą. Visą tai, aišku, tas klausimas turėtų ar iškilti diskutuojant apie bankų sąjungą. Mes tiesiog turėtume dirbti prie to, ką turime jau dabar ant stalo kaip siūlymą, o paskui sustosime prie kitų klausimų, kalbėsime apie bankų sąjungą. Jeigu mes norime judėti bankų sąjungos e, kryptimi, mes neturime visaiko kepti teisės aktų, tiesiog turime pasižiūrėti, kaip įdėkti depozitų garantijos schemą ir paskui uh, spręsti dėl bankų sąjungos. Ir bankų sąjungos nuostatų turėtų dėrėti su tomis pirmomis taisyklėmis. Tai štai. Mums tai yra rūpintis dalykai ir norėčiau pasakyti, kad Wolfas labai teisingai paminėjo tai, kad mes norime padaryti viską, kad nesirastų uh, dar tokių dalykų, kurie dar labiau padidintų susiskaldimą Europos Sąjungoje. Mes norime, kad Europa taptų vieningesnė po bankų sąjungos įsteigimo. Mes norėtume, kad atsirastų e, taip pat struktūra, kuri turėtų e, galę priimti privalomosius sprendimus, kuri rūpintųsi to problemų sprendimo fondu. Mes e, manytume, kad čia reikalinga tam tikra intervencija ir turime apibriežti, kaip spręsti problemas, kai jų iškyla, kaip jų imtis, kaip su jum tvarkytis. Galėtų tokia administracinė struktūra, pavyzdžiui, kuri būtų sukurta, e, kreiptis į tokią instituciją, kuri, žinome, veikia ne taip, kaip reikėtų, bet ne anksčiau. Tai štai, tokius pagrindinius dalykus norėjau paminėti. Ir tiesiog padirbėkime prie to teksto dar turėdami omenyje ir tai, kas jau dabar kalbama, diskutuojant apie bankų sąjungą. Tiesiog turime siekti platesnio sutarimo tarp mūsų paties, tarp mūsų pačių. Jeigu mes būsim um, vieningi, tai aš tikiuosi, kad diskutuodami su taryba galėsime pasiekti savo tikslų ir tai bus skirtumas lyginant su to, kas vyko anksčiau. Niki, prašau. Dėkoju. Pranešėjas tikrai atliko labai sunkų darbą e, per neilgą saliginai laiką. Buvo kalbama apie bankų žlugimus, kaip spręsti šias problemas. Ir dabar žinome, kad bankas susitori toliau su problemais, jie neskolina pinigų įmonėms, kai bankas žlunka, tai tuomet gali kilti problemų visai banko šalies sistemai. Ir mes Tiesiog turėtume uh, užkirsti kelią, kad tokie bankai nekeltų problemų visiems mokesčių mokėtams ar visai, ar visai sistemai. Jūsų teisės akte yra kalbama prieš krizinę situaciją. Gegužės mėnesį mes diskutuom apie tai. Vakar sulaukime komisijos siūlymų dėl likvidumo kompromiso ir mes laukiame iki kalėdinio dar pasiūlymo. Mes norėtume taip pat sulaukti greičiau trilogų susitikimų ir išgirsti, kas ten yra kalbama. Mums be abejo reikia visos eilės priemonių ir planų e, problemams spręsti. E, mes kalbame apie tai, kad svarbu žinoti, kas mums kelia susirūpinimą, tačiau kai turime užsitikrinti, kad kai reikalas paliečia mokesčių mokėtojus, tai tuomet turime žinoti, kas vyks ir kaip veikti. Tačiau man labiau susirūpinimą kelia pats valdymas, kokios yra akcininkų teisės ir panašiai. Intergrupėje taip pat vyksta tam tikri sutarim, susitarimai, todėl čia diskusiją turėtume sekti atidžiai, svarbu pasimokyti iš E, praeities pamokų, kai pinigų sumos keliavo iš vieno subjekto į kitą. Ir tai yra iš tikrųjų sunkus klausimai. Manau, kad čia negalime teikti, kad viena ir tokia pati sistema galėtų veikti visose šalise. Tiesiog svarbu pasižiūrėti į atskirų šalių poreikius. Taip pat depozitoriumo klausimų turėtume nepamiršti. Šiame siūlyme apie preferencijas nekalbama to tarpu, kai Trojka kalbėjo jau pernai apie tai, kad reikėtų kalbėti apie depozitoriumus kaip preferen... vieną iš preferencijų. Turime rezoliuciją šią temą, turėtume prie jos sugrįžti. kai dėl bankų sąjungos. Bank, Europinės bankų administracijos vaidmuo čia būtų labai svarbus dalykas ir man neramu kaip dėl tų tarpsnių, kada ta struktūra gali įsiterpti. Mes turime Prancūzijos bankų federaciją, kuri pareiškia, kad jai rūpi banko problemų sprendimo fondo sukūrimas. Reikėtų į visą tai atsižvelgti. Svarstant šį dokumentą, pirmininkė, dėkoju. E, daugiau. Na taip, dar reikis nori kolega reaguoti, prašau. Brigada. Um, ehm, Eu, antes de mais, quero pedir desculpas. Dėkuoju. Visų pirma, aš e, negirdėjau pranešėjo pasisakymo ir, ir kolegų pasisakymų, nes buvau kitame komitete, tačiau dabar uh, Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tuos aspektus, kurie mums kelia susirūpinimą ir pakomentuoti kai kurios bendrus kitus aspektus. Pirmas dalykas, kuris buvo minėtas kolegų. Tai yra pasiūlymas kuris yra daugiausia taikyt, netiek taikytinas e, bankų pertvarkymo e, sistemai ES mastu, bet daugiau finansavimo mechanizmams. Tai yra esminis skirtumas. Mes, mums, mums labiau domina pirmasis variantas negu antrasis koks yra pagrindinis šios sistemos tikslas. Mesgi žinome, kad pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią tam, kad e, mokesčių mokėtojai e, turi, e, prisijimtų tą bankų gaivinimo arba pertvarkymo naštą, sąnaudas. Dėl to reikia atsargiai elgtis su, um, su investicijomis susijusiomis sąnaudomis ir jų dydžio nustatymu. Buvo atlikta įvairiausių tyrimų apie E, bankams absorbuoti e, tenkančias e, lėšas ir iš tų tyrimų turėtume daryti išvadas. Taip pat pasiūlyme yra kalbama apie pertvarkymo mechanizmus reikia iš pra, visų pirma įvertinti akcininkų turimo investuojamo turto bendrą vertę ir įgyvendinti su, susijusius, su investavimu susijusius tikslus. Ir paskutinė pastaba. Apie tai jau buvo kalbėta, būtų įdomu žinoti, ar užtenka tos nustatytos procentinės normos, kalbant apie investicijas, kuri buvo minėta. Dėkoju. Vertimo laikas baigėsi, todėl ačiū vertėjams už papildomas 10 minučių, o toliau tęsime posėdį angliškai. Na, kitas variantas yra nebetesti posėdžio. Kaip manot, kolega, ar galėtumėte tęsti angliškai? Tvarkoj tada. So I'll try to go in English. Um,